Hello. May welcome to everybody. We... Labadiena, kolegos, mes galime pradėti posėdį. Matau, kad jūsų nedaug, bet galbūt dar ateis daugiau kolegų. Dabar perėsiu prie italų kalbos. Mėly kolegos, prašom, galite užsidėti ausines. Allora, intanto, eh, se non ci sono obiezioni. Jeigu nieks e, neprieštaraujate, tai tuomet mes laikysime, kad darbo atvarkės projektas patvirtintas. Koks ver, vertimo režimas? Prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, portugalų, suomių, lietuvių, estų, čekų, vengrų, lenkų, slovenų, slovakų, bulgarų ir rumunų kalbomis. Žinoma, mes esame transliuojami internetu. Dar trumpas pranešimas prieš perinant prie darbo atvarkės punktų. Jūs žinote, kad Europos audito rūmai e, paskelbė pranešimą apie e, Europos programų įvykdymą 16 metams. Rytoj 29 dieną bus e, biudžeto kontrolės komitete pristatytas šitas pranešimas. Pranešėjas Boganas ir mes taip pat paprašėme, kad mums būtų atliktas pristatymas, tačiau pritrūkome laiko, todėl tikimės, kad kitų metų pradžioje, pirmaisiais mėnesiais, tas pristatymas bus ir mūsų komitete. O kalbant apie 15 metų biudžetų įvykdymo patvirtinimą, tai pati pateiksiu kolegoms vieną pakeitimą, kuriame bus mm, numatytos šio audito rūmų pranešimo išvados. Tai bus priminimas, kad švietimo tikslai yra ne tik tai kiekybiniai, bet taip pat ir kokybiniai ar kitokius parametrus turintys tikslai. Tai dabar sekretariatas kol kas ieško dienos, kada bus įmanoma mūsų komitete išklausyti šio pranešimo. Taip pat e, kitą posėdį susitiksime su komisaru Navračičiumi ir tai bus proga apie tai pakalbėti iš naujo. Taip pat e, Europos kultūros ir švietimo ministrų e, posėdžio išvados patvirtino, kad kitų metų kultūros e, sostinės e, bus e, išrinktos neužilgo. Ir dabar prasidės dėrybos. Taip pat noriu priminti, kad ministrų buvo paprašyta mm, komitetui patvirtinti Europos elektroninės studentų kortelės klausimą. Ir mes pateikėme prašymę, kad e, kultūros e, klausimai taip pat būtų įtraukti į Junkerio investicijų plano e, atskiras konkrečias programas. Perikime dabar prie trečiojo punkto, tai yra atliktos apklausos rezultatų pristatymas. Apklausa yra apie liuks kino apdovanojimą. Ir kokiegi dabar yra rezultatai praeis dešimčiai metų po e, šios, šių apdovanojimų pradžios. Taigi keletas išvadų. Jūs žinote, kad mes tikrai labai rimtai vertiname šitos apdovanojimus, nes e, apdovanojimus įsteigė parlamentas. E, taip pat yra mums proga užmėgsti glaudesnius santykius su pačiais ES piliečiais, pamatyti, kokia yra jų e, problematika. Ir jūs žinote, kad jau nuo 2012 metų prasidėjo taip vadinamos liuks apdovanojimo dienos ir jos yra rengiamus kartu su Europos parlamentu bei nacionaliniais parlamentais. E, tos dienos skirtos e, labiau platinti dešimt, e, šio dešimtojo apdovanojimo finalistų kūrinius. Tai mes pasinaudodami progą norime, aišku, pasveikinti laureatus, tai yra Maret Ade filmas, Tony Erdman Tai yra nugalėtojas, kuriam buvo surinkta e, apdovanojimo ceremonija, o taip pat ir e, norime pasveikinti kitus e, finalistus Leidą Buzitį ir Kliot Baras už jų filmą Kai atmerkiu akis ir mano kaip cukinijos gyvenimas. Tai yra trys finalistai. Taigi, apklausa atliko biudžeto kontrolės komitetas. Dėkoju, kad čia yra jos narys. Ir apklausos rezultatai buvo pristatyti biudžeto kontrolės komitete. Mes norėjome posėdžio kartu su jais, bet e, dėja to nepavyko suorganizuoti. Todėl e, visiškai nesenai su keletą kolegų aš e, bandžiau dėl to dėrėtis, bet dabar prie jų išvados, kad nepaisant tų įvairiausių kolegų abejonių dėl šitų apdovanojimų, dėl organizavimo, nepaisant to mes kartu su kolega Greisler prieėmė išvados, kad tikrai yra naudinga turėti tokius apdovanojimus, tokį konkursą, visi pripažįsta jo svarbą. Tačiau norisi daugiau žinomumo, norisi daugiau informacijos platesniuose visuomenės sluoksniuose, skatinimo priemonių. Žinoma, e, taip pat tikimės, kad e, neužilgo bus patikti ir konkretesnių e, pasiūlymų, kaip atlikti tą informacijos klaidą. Ir dabar aš iš karto norėčiau suteikti DigiCom atstovui žodį, tai yra Ala Krespinė, o taip pat ir Olivier Parne. Mes taip pat e, apklausos metu e, klausome nuomonės iš, iš Europos parlamento narių. Žinome, tikrai nėra taip paprasta, kad Europ, Europos parlamento nariai turėtų laiko atsakyti į vairius klausimus, tačiau tie, kas sudalyvavo apklausoje, tai tikrai pateikė pakankamai kokybiškus atsakymus. Tai aš noriu padėkoti, kad kartu su mumis yra Alen Kaspinė ir jam žodis. Dėkoju pirmininkė už man suteiktą žodį ir aš atsiprašau Steve Clarko vardu, kuris dėja susirgo ir negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Dabar noriu uh, pristatyti apklausos rezultatus, kurie turėjo įvertinti, ar liuks kino apdovanojimai yra žinomi e, ir kaip yra vertinami. Šalia manęs sėdė kolega, kuris pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, dėl metodo. Digi.com e, atliko tiek kiekybinį, tiek kokybinį vertinimą. Kalbant apie kiekybę, tai visos e, Europos e, šalis gavo e, klausimyną 24 kalbomis. Taip pat mes apklausėme 137 narius, tai yra labai daug, tai yra visi praktiškai Europos parlamento politinių jėgų atstovai, tiek vyrai, tiek, tiek moteris. Taip pat apklausos e, klausimai buvo išsiųsti 42 Europos parlamento nariams, buvo atlikti 17 interviu ir taip pat mes apklausėme 13 kino pasaulio profesionalų, ar tai būtų žurnalistai, ar režisieriai ir panašiai. Pirmiausia, dėl e, žinomumo. 98 apklaustųjų atsakė, kad jie žino, kad Europos parlamentas rengia šios, šį konkursą ir apdovanojimą ir 73 atsakiusių net pripažino, žinojo apdovanojimų pavadinimą. E, atsakiusieji supranta, kad e, apdovanojimai prisideda prie kultūrinio įvairovės klaidos visomis ES kalbomis. Dėl apdovanojimo 80 procentų apklaustųjų teigiamai vertina e, apdovanojimus dėl to, kad tai yra naudinga užmesgant santykius su viešaja e, nuomonė, visuomenė. Tik tai 8 procentai apklaustųjų mano, kad e, liuks apdovanojimai nepasiteisina, jie laikosi neigiamos nuomonės ir kad tai neatspindi objektyvios situacijos. Kokybinė prasme apklaustieji mano, kad apdovanojami yra gera priemonė komunikuoti ES vertybės, taip pat e, mano, kad būtina gerinti komunikavimą su išorė ir parlamento viduje. Šitie apdovanojimai yra unikalūs ir apklaustieji laikosi nuomonės, kad tai yra prestižinis apdovanojimas vien tik dėl to, kad yra pakankamai skaidros atrankos procedūros. Žinoma, tokiu būdu yra siekiama sustiprinti Europos kūrinių sklaidą, jų kūrimą ir taip pat jų e, sklaidą per subtitrus. Buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip pagerinti apdovanojimo procedūrą ir apskritai konkurso plėtrą, galima skatinti konkurso žinomumą parlamente, taip pat numatyti e, komunikavimo su išorė strategija, įtraukiant e, kino pasaulio profesionalus, taip pat reikėtų galvoti plačiau apie platesnius visuomenės sluoksnius. Ir kai kurie nariai taip pat e, pasisakė už didesnę filmų, pačių filmų įvairovė. Nes e, tai neatspindi viso e, kinematografijos žanro įvairovę. Dėkuoju, dabar žodį suteiksime Olivier Pernai. Aš neturiu daug ką papildomai pasakyti, nebent jūs turėtumėte klausimą apie metodiką. Dabar žodį suteiksiu pirmiausia koordinatoriams, o paskiau tiems kolegoms, kurie žodžio paprašys. Taigi pradėsime nuo Sabin Ferajan. Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Studie. Ähm, wir haben ja relativ lange darauf warten müssen. Es gab ja schon Kritik. Dėkui, pirmininkė. Ačiū visų pirma už atliktą studiją jau užtruko kurį laiką, kai kurie komitetai šiek tiek skundėsi, kad ilgai teko palūkėti jos. Bet tai, ką išgirdome, man atrodo, visiškai patvirtina tai, ką kai kurie iš mūsų šiame komitete visada sakėme. E, buvo paminėtas 8 procentų skaičius žmonių, kurie nepritarė tai premijai. Tačiau studija aiškiai parodė, kad absoliuti dauguma parlamento narių pripažįsta šitą apdovanojimą. Jis prisėda prie kultūros įvairovės, daugia kalbystės, sklaidos ir taip toliau. Taigi šiandien turime tuos skaičius ir juos objektyviai jau galime panaudoti diskusijose su kolegomis kitose komitetuose. Aš manau, kad tai prisidės prie mūsų ateities darbo. Labai ačiū už atliktą darbą. Žinoma, kaip galėtume plačiau e, bendrauti su e, visuomenė, čia dar reikia mums pagalvoti, ponė Doris Pak šioje srityje nemažai jau nuveikė, ypač kai kalbame apie kitus e, Europos kino apdovanojimus, kino akademijas. Na, o mūsų apdovanojimas e, tai iš tikrųjų turi pasiekti platesnę visuomenę. Ir e, atskirai kalbant, kiekvienas iš mūsų gali čia daugiau nuveikti. Aš Asmeniškai taip tikrai darau. E, reikia užtikrinti, kad tie filmai patektų į kino teatrus namie. E, reikia organizuoti įvairius renginius, organizuoti kinų sekmanius, leisti piliečiams susipažinti su jais. Aš manau, gera mintis būtų visas tas geras idėjas kažkaip apjungti, kad sužinotume, ką žmonės kiti daro E, skleisdami informacijas, e, propaguodami šitą apdovanojimą. Taigi iš tikrųjų labai ačiū. Tikiuosi, kad dabar, kai turime studijos rezultatus, pagaliau baigsime tą diskusiją apie liuks kino apdovanojimus. Pirminkė, E, dėkoju už jūsų mintis apie tai, kaip galėtume tuos filmus e, labiau propaguoti. Kas dar norėtų kalbėti? Džiūliai. Turiu pasakyti, kad e, e, džiaug, apsidžiaugiau pamačiusi, kad e, Londone vienas iš labai prestižiškų prie prieštizinių e, kino teatrų, o taip pat Šiaurėje, Lyce. E, apdovanojimą nusipeln, e, nusipelniusi nu, filmą rodė ir propagavo, taigi tikrai džiaugiausi tai matydama. Ir, ir e, labai svarbu na, matyti čia ir politinės sąsajas, tai labai gerai. Noriu tik tai dar kartą pakartoti, kaip svarbu yra panaudoti filmų katalogą kaip e, mokymosi šaltinį. E, e, egzistuoja Fred FM projektas, radio projektas, kuris labai puikiai pastarnavo filmų sklaidai, panaudojant Lux premijos e, pereitų metų katalogą. Kiekvienais metais yra labai daug potencialo, ne vien galvojant apie tos naujus filmus, kurie, kurie atsiranda, bet taip pat ir panaudojant ankstesnių metų katalogus. Ir e, Fred FM e, projektas puikiai tai pademonstravo. Daugiau turime padaryti, skleisdami informaciją apie tai, kaip e, filmus galima panaudoti kaip mokymo, švietimo šaltinį. E, jie gali prisidėti, e, tyrinėjant tapatybę, kalbant apie mums iškylančius iššūkius. Ir man taip pat tai, man regis, prisideda prie europinės tapatybės sustiprinimo. Altri interventi? Dėkuoju. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Na, norėčiau pasakyti du dalykus. Svarbu reikia priminti, kad daugelis valstybių, e, kaip pastebėjo Julie Ward, e, surengė įvairias peržiūras. Todėl mums reikėtų išsiaiškinti, kokios šalis dalyvauja, kurios, e, kaip, kokiu būdu taip atlieka. Noriu pasakyti, kad Europos parlamento atstovybės šalyse tikrai gavo tą paskatą veikti ir skatinti iš šio apdovanojimo e, informaciją. Galiu pasakyti, kad mano šalyje, Romoje, buvo daug informacijos apie tris finalistus. Bet mes galbūt galėtume pasiūlyti tokius reglamento pakeitimus, nes e, kitas įk e, nutinka, kad e, šių finalistų filmų režisierius, pavyzdžiui, nesutinka transliuoti, renkti filmų peržiūros anksčiau nei liuks apdovanojimai. Galbūt tie, kurie dalyvauja apdovanojimų e, konkurse, neturėtų leisti tų filmų rodyti, kol konkursas nesibaigia. Nebent jie suteiktų savo sutikimą. Tai yra svarbus pastebėjimas, nes nemažai buvo išsakyta būkštojimo. O taip kitas dalykas tai yra DVD platinimai. Nes dėl to kolegos apgailistavo, ne vienas, nes mums dažnai sudalyvauti peržiūrose dėl laiko stokos sudėtinga, todėl labai norėtųsi, kad filmus būtų galima peržiūrėti ir DVD formatu. Gal dar jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ar ką nors pakomentuoti? Ne. Prašom. Die Kollegen darauf hinweist, dass man die Filme ja auch online sehen konnte. Also es war Aš norėjau tik tai paminėti, kad e, yra įmanoma žiūrėti į tuos filmus ir internetu. Kartais susidaro tokia kritiška padėtis, kai atsiranda pernelyg daug DVD, o filmai dar nėra valstybėse narėse ir parodyti. Aš tik norėjau uh, paaiškinti, kad e, mūsų nariams pamatyti tuos filmus yra labai lengva, jie gali tai padaryti per internetą. E, tai nėra jokio pasiteisinimo. E, negalima sakyti, dar negavau DVD, negalėjau jo pamatyti. Galima pamatyti internetu. Taip, aišku, mes turėtume pasistengti, taip sakant, tuos tinginėlius paglostyti, kad ir jiems būtų priemonė pažiūrėti filmus. Uh, Kągi, dėkoju Jums už tai, kad Jūs e, atlikote tą apklausą ir pristatė jos rezultatus. Puiku. Perinu prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ketvirtasis darbo atvarkės punktas. Ar turime nuomonės referentę, komodinį, ar štai kur sėdite. Tereza Komodija Kačyja, kuri yra nuomonės referentė dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemų sprendimo. Jūs žinote, kad čia yra pasiū, pateiktas reglamento pasiūlymas ir žinoma, kad kompetitingas komitetas yra IMKO Bet mes paprašėme, kad taptume atsakingi už tuos kultūrinius klausimus nuomonę. Norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki gruodžio antrosios dienos 11 valandos, o balsavimas vyks sausio 24. Dabar žodis pranešėjai, komodinį kakį. Given... Uh, pateiktas pasiūlymas dėl reglamento ir mano pirmasis tikslas buvo pasižiūrėti, kaip kultūros ir e, kūrybos pramonė gali būti siemas su šiuo reglamentu, taip pat kaip galima apsaugoti labiau šią pramonę, užtikrinti augimą, e, pasižvelgiant į pasiūlymą dėl geografinio blokavimo. Komisija siekia sustiprinti prieigą tarptautinę prie prekių ir paslaugų ir kovotus tiesioginę, taip pat netiesioginę diskriminaciją iš priekybininkų, kai diskriminacija yra pagrįsta gyvenamąją vietą, e, pilietybę ar įsisteigimo vietą pasiūlyme nedrauč, nesiekėm uždrausti vis, vis, bet kokį skirtingą traktavimą, bet tik tai nepateisinamą geografinį blokavimą. Komisijos pasiūlymas neapima elektroninių būdų teikiamų paslaugų, kurių pagrindinis bruožas e, prieiga ir naudojimas e, autorių teisių, e, darbų, kurias gina autorių teisių principai. Siekiam apsaugoti tam tikrus darbus, kurie susijęs su autorių teisių apsauga ir kurie turi poveikio kultūros bei kūrybiniai pramoniai. Tie klausimai nėra įtraukti į komisijos pasiūlymą. Aš bandau E, žiūrėti du skirtingus prioritetus. Taip pat e, bandau vertinti, kaip pagal savo kompetenciją mūsų komitetas gali įtakoti turinį reglamento. Pirmiausiai, aš e, gilinuosi peržiūros nuostatą. Komisija savo pasiūlyme siūlo peržiūrėti reglamentą po dviejų metų nuo jo įsigaliojimo. Aš manau, kad mums labai svarbu yra akcentuoti, kad bet kokia peržiūra taip pat apimtų klausimą dėl išimčių autorių teisų saugomų dalykų geografinio blokavimo kontekste ir Kai vykdoma peržiūra ir atliekamas vertinimas bus, reikia atsižvelgti į ypatumus turinio susijusio su autorių teisėmis, reikia atsižvelgti į tai. Kultūrinės prekės paslaugos, elektroninės knygos, e, muzikos transliavimo paslaugos reikia pripažinti, kad e, taikomi šiais ryčiais specialūs verslo modeliai ir jų charakteristikos ypatingos ir tai reikia taip pat atsižvelgti atliekant peržiūrą reglamento. Kitas aspektas, kuris man yra prioritetinis reglamente, yra skirtumas tarp kliento ir vartotojo. Taip pat pagalba teikiama ir vieniems ir kitiems ginčių atveju komisijos pirminėme pasiūlyme yra daromas skirtumas. Skirtumas tarp tų, kurie perka prekes ir paslaugas internetu, tai yra asmenys, juridiniai asmenys ir taip pat įmonės, tarp jų daromas skirtumas. E, mūsų atveju e, reikia minti tokius dalykus kaip NVI ir startuolės ir nevyriausybinės organizacijas ar kitokias asociacijas ar partnerystės. Komisijos pasiūlyme pasakyta, kad tik asmenys kuriems e, užtikrina teisės e, reglamento nacionalinės institucijos o tokie patenka į reglamento sritį, o startuolės MVI, kitos įmonės ar asociacijos, kurios neturi e, teisinio asmens, jūrinio asmens statuso, nepatenka į tuos sub, tų subjektų sąrašą, kuriems teikiama parama. Mes siūlome įtraukti juos numatyti tam tikrą paramą. Ir tai mūsų nuomonė padėtų stiprėti įmonėms e, kultūros srityje. Tokiu būdu startuolės asociacijos galės kreiptis į teismą dėl ginčių tiksliau bus priverstos kreiptis į teismą ir nebus numatyta pigesnė galimybė išsiaiškinti nesutarimus ar ginčius. E, kitas dalykas yra autorių teisės. Autorių teisės į reglamentą yra neįtrauktos, tačiau ginčiai e, gali būti susijęs su kitais dalykais ir tokiu būdu asociacijos galės įsigyti internetinėse platformose prekių ar paslaugų, jeigu jos būtų įtrauktos. Ir man atrodo, kad tai būtų naudinga kultūros ir kūrybiniai pramoniai, jeigu tokios asociacijos būtų įtrauktos. Aš pateikiau keletą pakeitimų Ir e, tie reglamentai, e, tie, tie pakeitimai skirti tam, kad reglamentas e, būtų sklandesnis ir taip pat susiję jie su mano ką tik paminėtais dalykais. Pirmiausia, antras straipsnis, antra pastraipa E punktas. Aš siūlau išbraukti sąrašą prekių, kuris buvo komisijos pirmiausiai pasiūlytas Aš pasiūliau išbraukti šį sąrašą todėl, kad prekės minimos neturėtų būti susijusios su reglamentu, kurio tikslas yra atsisakyti nepagrysto geoblokavimo. Vanduo, dujos, elektra Aš neįsivaizduoju, kaip galima kalbėti apie tarptautinę prieigą prie šių dalykų ir siūlau išbraukti tą sąrašą. E, tiek dėl pagrindinių pakeitimų aš laukiu tolesnio darbo dėl šio pranešimo ir mielai įsiklausysiu į kolegų nuomonę. Labai dėkoju. Įdomus šitie pasiūlymai, kurie buvo išsakyti šioje nuomonėje. Sabin Firaja. Gas, Wasser, Strom. Ähm, ich sag mal klar. Turiu klausimą susijusi su dujomis, vandeniu ir elektra. Akivaizdu, kad e, negalima jų nusipirkti internetu, bet egzistuoja ir tam tikri apribojimai. Na, pavyzdžiui, jeigu gyvenate Vokietijoje ir turite Vokietijoje savo sąskaitą, o dujomis apsirūpinate iš Olandijos kompanijos, tai tada gali atsitikti taip, kad ta įmonė Olandijoje paprašys jūsų atsidaryti sąskaitą Olandijos banke, nepripažins Vokietijos sąskaitos ir aš tai laikyčiau diskriminaciją, nes nepripažįstama galimybė mokėti internetu Gali atsitikti taip, kad žmogus negalės susimokėti už dujas, nebent jis atsidarytų naują sąskaitą ar e, kažkokias kitas kliūtis įveiktų, kurias galėtų prisigalvoti įmonė. Lekov. Колега Леко. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са се превърнали в нещо нормално за потребителите, Но не така стои въпросът с... Kolegos, visiškai normalu, kad žmonės perka internetu. Bet problema yra susijusi su mokėjimais. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, taip pat komisijos požiūriui patvirtintam, kadangi egzistuoja tam tikra praktika, kuri pažeidžia bendrosios rinkos principus. Negalima leisti, kad būtų diskriminuojama e, pilietybės, gyvenamosios vietos ar įsisteigimo pagrindu, įsteigimo vietos pagrindu. Negalime e, ka, leisti, kad internetiniai prekybai būtų taikomos kliūtys. Aš pritariu komisijos pasiūlymui į reglamentą neįtraukti paslaugų internetinių Labai dažnai tai susijęs su prieiga prie e, kultūros turinio, kuris e, ginamas autorių teisių. Principu, aš pritariu pranešėjai, yra tam tikrų kultūrinių prekių, pavyzdžiui, elektroninės knygos. Ir tai yra ypatingi gaminiai. Mes turėtume dėl to atlikti gilesnę analizę prieš primdami galutinį sprendimą. Devintas straipsnis. Jame pasakyta, kad reglamentas bus peržiūrėtas e, praėjus dviems metams nuo jo įsigaliojimo. Tuo metu mes e, pasižiūrėsime, gilinsimėse, ar e, išlygos audiovizualinio sektoriaus turėtų ir toliau galioti. Ir aš taip pat manau, kad mes atsižvelgsime ir į teritorinį principą. Toj pat pirmininkė baigsiu. Manau, kad būtų teisinga pastebėti, kad nereikėtų mm, apsunkinti, užkrauti didesnės administracinės naštos subjektams, pirmiausiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms nes tai gali būti susijęs su tam tikromis kliūtimis prekiauti tarptautiniu mastu. Taip pat kyla e, problemų e, gražinant e, lėšas sumokėtas įsigijant prekes ir paslaugas internetu, apie tai taip pat reikėtų pagalvoti. Diskriminavimo principus, nediskriminavo principus e, įtvirtinant, reikėtų atsižvelgti ir į pranešėjos pasiūlymus. Aš ir toliau sieksiu dirbti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Trupel. Alga Trupel. Alga. Thank you, Silvija. Thank you to our... Dėkui, Silvija. Ačiū pranešėjai. Norėčiau pasakyti, bendraisiais bruožais, kad labai gerai, kad mes priešinamės ne pamatuotam geografiniam blokavimui. E, priešinamės e, kažkokiems principams ar bandymams e, neprileisti prie skaitmeninės rinkos. Tačiau mes turime neužmiršti apie kultūros įvairovės reikalus, ypač tuos, kurie gali būti susiję su skaitmeninė rinka. Taigi reikia galvoti apie skaitinį rinką iš vienos pusės, bet tuo pat metu neužmiršti kultūrinės įvairovės, audiovizualinio turinio ir užtikrinti, kad garso ir vaizdo paslaugas nebūtų įtrauktas į šį pasiūlymą. Mes žinome, pavyzdžiui, kad filmų kūrimas priklauso nuo teritorinio priklausomumo ir sudarant sutartis į tai atsižvelgiama. Pastaruoju metu girdėjau vienos e, internetinės platformos įkūrėjo nuomonę. Jisai sakė, mus domina tarp valstybinis e, mūsų filmų pateikimas, bet mes nenorime ir išskirtinumo. Taigi mums reikia tam tikros galimybės blokuoti geografiškai, o kitais atvejais, kada nėra reikalo blokavimui, mes galime suteikti laisvą prieigą. Taigi dėl pagrindinio esminio principo komisija teisi, sakydama, kad jie nori mažiau geoblokavimo. Mes žinome, kad yra priimta sprendimų dėl perkelimo, turinio perkelimo. Yra taip pat e, daroma žingsnių palengventi licenzijavimo dalykus, tačiau vis tik šiame pasiūlyme nereikia įtraukti audio vizualinių paslaugų ir šią prasme aš palaikau komisiją. Dėkui. Ką? Dėkuoju kolega Kristin Libačka. Germa pirmininką, pirmiausia, man krenta į akis 24 pakeitimas dėl antrojo E straipsnio. Iš tiesų, be šio pakeitimo pasiūlymas tikrai nebūtų toks subalansuotas, todėl visiškai e, sutinku su pranešėjos pasiūlymu ir e, tą tikrai labai aiškiai palaikau. Dėkuoju kolega Morganą. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai ir norėjau pakalbėti, nes e, noriu pabrėžti, kad komitete mes laikomės pakankamai aiškios nuomonės dėl pagalbos numatytiems, e, kom, numatytoms kompetitingoms institucijoms. Tai yra taip pat pagalba gali būti teikiama ir nedidelėms įmonėms. Bet e, man atrodo, kad e, Jeigu mm, įvyktų kažkas nenumatyto, tai tuomet e, tektų tiesiog kreiptis į teismą ir dėl to labai būtų sudėtinga rasti kažkokio sprendimo, kad reglamentas būtų lengvai taikomas. Ačiū, dabar žodį suteiksiu komisijai. DG Connect e, atstovas iš komisijos. Prašom. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už referentiją, už gerą pranešimą, ačiū už parlamento narių pastabas, pradant nuo klausimo, kuris jums svarbiausias. E, tai aš manau, kad e, viską, kas susiję su autorių teisėmis ir saugomu turiniu, e, Čia mūsų požiūriai sutampa, reikia atsižvelgti į sektoriaus e, specifiką, reikia gerbti teritorialumo, ekskluzivumo principus. Dėl peržiūros nuostatos, ponė Komodinė tai konkrečiai minėjo, iš tikrųjų tai yra nuostata, e, kuri nėra fiksuota laike, e, Tiesiog po dviejų metų mes e, jau tyrinėsime, analizuosime, ar nereikia tas paslaugas įtraukti, bet žinoma, atsižvelgsime į tų paslaugų specifiką. Ir e, akivaizdu, kad ir toliau tam skirsime visą dėmesį. Toliau e, kiti būkštojimai dėl įgyvendinimo, dėl uh, vartotojų ir klientų, dėl santykių tarp atskirų verslo objekt, subjektų, o taip pat e, dėl sąsajų tarp verslo ir atskirų vartotojų. E, mes žinome, kad didesnis e, vartotojas pirkdamas e, mokės e, mažesnę kainą, pirkdamas internete, taigi reikia sustelti į mažojo verslo interesus, e, galvoti apie galimybę perpardavinėti. Ir šią prasme mes mastome apie tai, kaip įgyvenimo taisyklės griežtas nustatyti. Visų pirma, eina kalba apie septintą straipsnį ir aštuntąjį. Ir e, galvojame, kad reikėtų pirmiausia remtis jau egzistuojančiais mechanizmais, struktūromis, e, kai kalbam apie santykius tarp verslo ir vartotojų, e, panaudojant vartotojų centrus, galinčias konsultuoti vartotojas ir taip jeigu kalbame apie santykius tarp verslo ir verslo, tai tokių struktūrų gal nėra tiek daug ir čia toliau reikėtų e, įvertinti, kaip toliau užtikrinti veiksmingą reglamento įgyvenimą, tuo pat metu nekuriant pernelyg daug naujų struktūrų. Dėl e, prekių apibriešties, čia ne tik referentė, bet ir kiti paminėjo, e, vandens dujų elektros reikalas. Yra tam tikros sumaišties e, mūsų diskusijose ir su taryba, nors jau buvo paminėta, kad šį rytą buvo pasiektas politinis sutarimas, bendras požiūris taryboje į šį e, į šį reikalą ir tiesą sakant nuostata dėl vandens dujų ir elektros buvo pašalinta iš to požiūrio. Čia mes naujos strategijos nekūrėme, tiesiog rėmėmės jau egzistuojančiais teisės aktais, e, stengiamės, kad apibrieštys būtų tos pačios, na ir panaudojame vartotojų teisų direktyvos apibrieštį. Bet per diskusijas paaiškėjo, kad geoblokavimo kontekste didelės prasmės tai neturi nes kalbame čia iš tiesų apie prekių apibriešti, ne apie paslaugų, e, kiek vanduo dujos ir elektra būtų traktuojamos kaip paslaugos, reiktų žiūrėti į kitą geoblokavimo e, reglamento aspektą, ar tai būtų ketvirtas C straipsnis, ar kalbant apie mokėjimus, penktasis straipsnis. Parlamento nariai paminėjo tam tikras mokymo, mokėjimo problemas, jeigu jūs e, perkate paslaugas iš kitos šalies ir turite už jas susimokėti. E, tam skirti kiti teisės aktai, bet ir geoblokavimo reglamente yra nuostatų dėl diskriminavimo, dėl mokėjimo būdo. Komisija taip pat pritarė tam, ką parlamento nariai galvoja apie būtinybę paremti VMI. Ir e, mano, kad uh, reikia paremti vartotojus e, ir e, verslas subjektus, kuomet jie nori pirkti internetu, tam e, reikia steigti tam tikrą minimalę paramą. Ir mes taip pat sakome, kad diskriminacija negali būti pateisinta, ypač tais atvejais, kai atsiranda papildoma E, kainą vartotojams ir verslui. Dėkoju už šias diskusijas. Mielai toliau diskutuosime ir su parlamentu, ir su taryba. Žinoma, dabar žodį suteiksiu dar kartą pranešėjai. Dėkoju komisijai. Aš tik norėjau pasakyti, kad e, per e, du metus mes turėtume peržvelgti šitą reglamentą ir labai norėtųsi, kad būtų atsižvelgta į tokį verslo modelį bei į kultūros poreikius, kurie turėtų taip pat būti išsaugoti, apsaugoti. Todėl mm, taip pat e, pritariu pranešėjai, kad svarbu informuoti ne tik vartotojus, bet taip pat ir tuos nedidelius klientus, pavienius klientus. Čia žinoma reikia akivaizdaus bendradarbiavimo šios rytį. Ačiū. Dėkuoju, pane pirmininkė. Nu, tik viena pastaba. Mm. Dėl to, kodėl aš norėčiau, kad e, vietoj vartotojo būtų vartojama kliento savoka. Reikalas tas, kad e, ne vien Ne dėl to, kad e, ne vien tik tai e, didelės įmonės e, turėtų galimybę kreiptis į kažkokį tribunolą iškilus problemai. Aš manyčiau, kad mažasis verslas iš tiesų, pirkdami internetu, veikia kaip vartotojai. Jie perka per internetą ir perka savo, ne tam, kad perparduotų uh, Tokia buvo mano mintis. Aš noriu padėkoti visiems pasisakiusiems, šešėliniams pranešėjams ir e, lauksiu tolesnės diskusijos. Dėkuoju pakeitimai turi būti pateikti iki gruodžio 2 dienos 11 dienos, o balsavimas numatytas sausio 24 dieną 17 val. Dėkuoju pranešėjai, dėkuoju šešėliams pranešėjams ir komisijos atstovai. Dabar persim prie mūsų viešojo klausimo. Labai įdomus ir svarbus klausimas. Jį dabar iškart ir pradėsime. Eh, sono già arrivati? Okay. Allora, invito qui. Ah, allora, invito sul podium. Kviečiu prie mūsų prisijungti tris ekspertus. Max von Abendro, tai yra Europos žiniasklaidos leidinių asociacijos generalinis direktorius. Prašom. Mike Holderness, tarptautinių ir nacionalinių autorių teisės specialistas, žurnalistas, taip pat Sebastianas Dödensas, Hubert Burda Media viešųjų ryšių departamento direktorius. You continue in Italian, and so you, you, you, can, you can wear your headphone and do four. But I don't know if it's phone. Okay. Welcome to everybody. It's a pleasure for us to have this hearing. I hope. Mums labai. Diena, kolegos, labai džiugu, kad e, jūs atvykote į mūsų. Dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Mes be jokios abejonės visi su susidomėjimu laukiame šių klausimų. Labai svarbia tema. Mes kalbėsime apie spausdintos žiniasklaidos krizę, su kuria susiduria Europos leidėjai. Mes puikiai žinome, kad e, krizė turi įvairių priežasčių. Žinoma, pirmoji yra ta ekonominė priežastis, kuri išbalansavo mūsų žurnalistikos pasaulio pusiausvyrą, kuri jau su šia problema susiduria kokį 10-20 metų, e, sumažėjo pajamos iš e, reklamos e, ir taip pat, žinoma, yra skaitmeninės žiniasklaidos iššūkis, su kuriuo reikia susidoroti. Tai be jokios abejonės, atvirai sakant, dar nesudarė lygių galimybių visom žiniasklaidos priemonėms. Ir profesionalūs žurnalistai savo teisių nebegali apginti, o tai ES turėtų būti įmanoma. Mes norime priminti, kad e, kultūrinė įvairovė, e, žiniasklaidos priemonių pluralizmas bei laisvė yra viena iš pagrindinių ES e, ramšių, ant kurio stovi ES statinys. Taip pat turime ir politinius iššūkius. Yra šalių, kuriuose žiniasklaidos laisvė yra gerokai apribota. Ir mes net parlamente turime informacijos apie padėtį kai kurios ES šalyse. Dėl to nėra tos pusiausvyros neišlaikyta žurnalistikos pasaulio laisvė ir nepriklausomumas. Uh, Ir žinoma, dar kitas klausimas arba tema, kurią mes mm, nagrinėsime, tai yra perspektyva. Ko mes galime tikėtis ateityje, kokio e, pozityvo galime laukti ateityje. Nes be jokios abejonės ta moderni sąmonė yra labai susijusi su modernė žiniasklaida. Ir Pažvelgę į statistiką galime pasakyti, kad per pastaruosius metus e, pagrindinių Europos leidinių e, pardavimai sumažėjo vos ne 40 procentų. Taip pat e, šitie procentiniai sumažėjimai dėja yra ryškesni nacionaliniams, o ne vietos leidiniams. Tai reiškia, kad e, nacionaliniai leidiniai, e, laikrašiai taip pat yra labiau susiję su vietos gyvenimu. Taip pat yra ir kokybės klausimas. Bet nepaisant to, vietos e, žiniasklaidos priemonės irgi, nepaisant visų argumentų, susiduria su problemomis. Kaip minėjome, yra skaitmeninimo judėjimas ir tos e, spausdintos žiniasklaidos e, mažėjimas. Manoma, kad per 14, per 4 pastrosius metus sumažėjo e, pelnas spausdintiems leidėjams, spausdintų leidinių leidėjams sumažėjo 14 milijardų eurų tai aiškiai atspindi, kokie yra e, sudėtingi procesai ir kad e, žurnalistams užtikrinamos nevienodos starto pozicijos, nevienodos sąlygos. Jūs žinote, kokia yra Europos skaitmeninimo strategija. Būtų labai įdomu ir kad jūs pakalbėtumėt beje apie tai, nes mūsų taip pat pareiga pakalbėti apie autorių teisės, bet taip pat pirmiausia apie tai, kaip mes žvelgiame į ateitį ir kaip tose ateities scenariuose suprantame žurnalistikos vietą. Taigi iš karto žodį suteiksiu Maksui von Abendrortui, kuris, kaip jau sakiau, yra Europos žiniasklaidos leidinių asociacijos vykdomasis direktorius, kuris tai yra asociacija, kuri vienia 15 tūkstančių leidyklų Europoje. Ir jisai pakalbės apie spaudos žiniasklaidos padėtį Europoje, apie e, iškylančius iššūkius ir apie galimus sprendimus. Jums skiriame 10 minučių, maždaug 10 minučių. Prašom, klausomės jūsų pranešimo. Yeah, Labai ačiū, ponė Kosta, jums, kad pakvietėte ir taip pat dėkoju už galimybę pasisakyti apie Europos spaudos ateitį. Šiandieną norėčiau kalbėti apie tris sritis. Pirmiausiai, Noriu pasakyti, kad ateitis spaudos susijusi su turiniu, ne su forma, ar tai būtų internetinė, elektroninė ar spausdinta žiniasklaida. Taip pat noriu uh, pakalbėti apie pokyčius spaudos sektoriai, naujus veiksnius, kurie atsiranda. Pirmasis yra galimybė įtraukti skaitytojus. Antras dalykas - galimybė monetarizuoti turinį. Ir kitas rytis, kuri labai svarbi turiniui šiandieną, ką gali padaryti teisės aktų leidėjai, kad e, išliktų gyvybingas e, spaudos sektorius mūsų e, ateitį. Ir mano pavadinimas pasisakymo Europos spaudos sektorius, kaip neperkelti kitur mūsų ateities. Ir aš tikiuosi, kad per mano pasisakymą rasite, išgirsite atsakymų iš šios klausimus. Atrodo viskas gerai, skaidrės galite matyti. Aš atstovauju Europos e, žurnalų asociacijai. Mes e, spausdiname e, 15 tūkstančių žurnalų, vienijame 15 tūkstančių leidėjų, 50 tūkstančių žurnalų, tiek internetinių, tiek popierinių. EMA mūsų asociacija pasisako už gyvybingą laisvą spaudos sektorių visoje Europoje ir tai yra mūsų pagrindinė užduotis. E, gal kai kas jau žinote, kad mes e, vadovavome tokiam forumui, ateitie žiniasklaidos laboratorija ir parlamente vyko renginių. Ring Mes kalbam apie ateitį šios sektoriaus, taip pat apie ilgalaikės įvairias tendencijas. Prieš keletą dienų vyko renginiai, kalbėsime taip pat kitame renginėje apie autorių teisės. Dabar pereisiu prie turinio savo pasisakymų. Spaudos kraštovaisis Europoje kinta. Pirmiausiai dėl to, kad keičiasi vartotojai. Taip pat skirtingai jie prieina prie e, turinio. Tai susiję yra ir su technologiniais pokyčiais. Kiekvienas dabar e, turi savo asmenę patirtį e, su žiniasklaida bendravimo, ar tai būtų spausdinta žiniasklaida, ar internetinė, elektroninė matote, koks yra dabar žiniasklaidos priemonių vartojimo tikslas. Ciklas. Vartotojas nori bet kuriuo metu matyti turinį ir matote e, tam tikrą mišinį įvairaus, e, įvairių formatų, tiek spausdintų, tiek elektroninių Kiekvienas vartotojas e, turi savo asmeninę patirtį ir tie leidėjai, kurie supranta tai, gali geriausiai pasitarnauti individuojams poreikiams ir jie šiaip jau šiandieną veikia sėkmingiausiai žiniasklaidos pasaulyje. Jeigu pažiūrėsime į verslo pusę, tai pamatysime, kad spausdinta ir skaitmenė žiniasklaida papildo vieną kitą. Žiūrėkime į spausdintą E, egzempliorių pardavimai, prenumerata yra vienas dalykas, skelbi, e, reklama ir yra kitas dalykas ir maždaug po pusę užima e, turinio tie du dalykai. Skaitmeninė pusėje matote, kad reklama užima didžiausią dalį ir pajamos iš skaitmeninės žiniasklaidos yra e, aštuonis kart mažesnės, reikia aštuonių internetinės žiniasklaidos skaitytojų, kad būtų kompensuota vieno skaitytojo dalis iš spausintos žiniasklaidos. 10-40 e, procentų pajamų iš mm, skaitinės žiniasklaidos gaunama. Taip pat e, matote, kad e, didėja mm, įvairių žurnalų pavadinimų, ypač nišinių, e, taip pat specializuotų žurnalų ir tai yra taip pat susijęs su interesais skaitytojų. Matote, mm, kokie, mm, kokios kategorijos leidinių egzistuoja Europos Sąjungoje, yra specializuoti, verslui skirti leidiniai, taip pat politiniai žurnalai, gyvenimo būdo. Toliau, toks yra bendras vaizdas dabartinės situacijos ir dar galima pasakyti, kad e, didelis uždavinys žiniasklaidos priemonėms yra įtraukti skaitytojus, išlaikyti jų dėmesį. Ir kitas dalykas, kaip monetarizuoti turinį. Europos suodos sektorius susidurė su vis didelė konkurencija abiejose sėdys ir aš norėčiau e, šiek tiek plačiau tai paaiškinti. Pirmiausia, kaip įtraukti skaitytojus. Šiandieną yra neįmanoma e, būti vieninteliam e, bendruomenės kažkokiam e, informacijos teikimo elementų bendruomeniai. Žmonės pasirenka norimą turinį ir pasirenka patį patogiausią formatą. Taigi ne žiniasklaidos kažkokia priemonė, bet e, platformos e, yra vis svarbesnės, internetinės platformos. Ir platformos e, geriau pažįsta vartotojus ir užtikrina geresnę galimybę bendrauti su mm, skaitytojais negu kad tradicinės žiniasklaidos priemonės. Dėl to žiniasklaidos priemonės susiduria su konkurencija skaitmeninėme pasaulyje. Kitas dalykas e, - monetizavima, monetizavimas turinio. E, galima sakyti, kad žiniasklaidos ekosistema yra sutrikusi e, dėl tos priežasties yra tam tikrų problemų. Ir aš norėčiau paaiškinti konkrečiau. Tai daugiau negu 70 procentų vertės, kuris sukariama leidėjų per turinį, e, perimama veikėjų, kurie yra nesusijęs su žiniasklaidos sektoriumi. Tai yra reklamos agentūros, e, tokios platformos kaip Google ir panašiai, kurios perima turinį ir taip pat egzistuojanti kita infrastruktūra, kuri talpina žiniasklaidos turinį ir parduoda reklamą. Ir kasdien uh, dėl tinklų vis besiplenčių atsiranda vis e, didesnės e, e, vertės disbalansas. Rizikos analizė. Aš norėčiau pakalbėti Jums apie tai, kad geriau suprastume, koks poveikis mūsų sektoriui tų visų naujų poslinkių. Jeigu viskas liktų taip, kaip yra, tai skaitytojai pereitų prie socialinės žiniasklaidos e, platformų ir ši tendencija tik paspartėtų. Bet mes nestojame vietoje ir būtent dėl to aš norėčiau su jumis apie tai plačiau pakalbėti. Bet jeigu niekas nesikeis, tai atsiras susidarytų situacija, kai vis daugiau turinio perimtų tos platformos. Ir kokios pasiekmes e, leidėjams e, pasiekmes būtų tokios, kad vis sunkiau būtų įtraukti skaitytojus, nes skaitytojai susiranda turinį kitur ir mes negalime to kontroliuoti ir taip pat monetizuoti turinį mes turėsime vis mažiau galimybių. Reikia e, galvoti, kaip e, kokybiškam turiniui tai atsilieps tos naujos tendencijos patikimam turiniui ir kaip bus galima užtikrinti lais, ne, nemokamą ir nepriklausomą informaciją mūsų laisvai demokratiniai visuomeniai. Ką galime padaryti, galvodami konstruktyviai? Reikia būtinai veikti ir vis skirtingi veikėjai turi įsitraukti, žiniasklaidos įmonės turi veikti ir tą jos daro jau seniai ir ganėtinai sėkmingai. Uh, Reikia investuoti į inovacijas, reikia bendradarbiauti ne tik tarpusavėje, bet taip pat ir su e, Google, Facebook ir kitomis platformomis, kurios kleidžia turinį. Ir reikia plėtoti galimybės ir būdus. Tokiu būdu bus galima užtikrinti didesnę vertę leidėjams ir taip pat geriau įtraukti skaitytojus yra įvairių projektų. Pavyzdžiui, vienas yra finansuojamas iš ES lėšų. Man atrodo, tai yra žingsnis teigiama linkme ir tai rodo, ką mes galime padaryti, bet mes turime plačiau pakalbėti apie tai, kokios yra sritis, kurias jūs galite įtakoti tam, kad būtų užtikrintos vienodesnės sąlygos visiems veikti, žiniasklaidos pluralizmas ir taip pat aiškumas žiniasklaidos sektoriui, kad žiniasklaidos priemonės galėtų išgyventi. Uh, ir e, kad kiti konkurentai neperimtų jų paslaugų. Jūs kaip teisės aktų leidėjai e, užsimate skirtingais, e, skirtingomis sėdimis. Viena paminėtina yra audiovizualinė žiniasklaidos direktyva, elektroninio privatumo direktyva, taip pat PVM ir autorių teisų direktyvos. Dabar pasižiūrėkime į audiovizualinių paslaugų direktyvą. Vieną elementą norėčiau paminėti. Ši direktyva uh, E, susijusi su spaudos sektoriumi yra numatytos e, kiekybinės reklamos taisyklės 12 minučių taisyklė yra įvesta, tai susijęs su įvairovė, taip pat yra numatyti apribojimai reklamos Mūsų nuomonė, e, kai kurios tendencijos gali paspartėti, pavyzdžiui, per pastarosius aštuonerius metus televizijoje padaugėjo pajamų iš reklamų, o e, laikraščiuose ir žurnaluose per tuos metus aštuonerius sumažėjo pajamų iš reklamos ir tai yra neigiama tendencija lyginant su ankstesniu scenariumi ir reikėtų kažkaip į tai sureaguoti. Toliau elektroninio privatumo direktyva, kuri turi dar įsigalioti, norėčiau paminėti vieną principą. Iš mūsų perspektyvų žiūrint, e, išlygų režimas e, suėmas su slaptu, slapukais būtų geriausia išeitis. Tai leistų mums konkuruoti skaitmenėme pasaulyje. Ir mm, tam, kad mes galėtume geriau, geriau įtraukti skaitytojus ir monetizuoti turinį, mums taip pat e, turi būti numatyta galimybė apdoroti turinį. Ir mes e, turime tai siekti su reklama, tai būtų idealus sprendimas. E, dabartinė e, elektroninė, numatyta, kas dabar elektroninė privatumo direktyvoje, e, esant tam tikroms ypat bus numatytos skirtingo interpretavimo galimybės valstybėse narėse ir mes e, matome, kad kai galimybės kai kurioms žiniasklaidos priemonėms e, bus apribotos, toms, kurios neturės tam tikrų sistemų, jos negalės prieiti prie tam tikro turinio ir e, apdoroti šio turinio. Galiausiai pasižiūrėkime į paskutinius du elementus PVM. Trečiadienį komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl e, skaitmeninės žiniasklaidos e, ir mažesnio PVM tarifo, jei Mm, žinau, kad parlamentas taip pat remia e, šią poziciją. Labai stipriai norėčiau padėkoti Jums už tai, tačiau ne viskas, kaip Jūs norite, buvo padaryta, tačiau mes dabar e, turėsime galimybę monetizuoti turinį skaitmenėje aplinkoje. Aš nekalbėsiu apie autorių teisės, nes tai yra labai aktuali tema. E, Sebastianas Dodens apie tai. E, pakalbėti šiek tiek vėliau. Prieš baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad e, jūs e, remiate žiniasklaidos pluralizmą, tai atspindėta yra audiovizualinė žiniasklaidos direktyva, jūs pasakote teisinį aiškumą ir jo daugiau e, atsiras su PVM ir autorių teisių direktyvomis. Mes tokiu būdu išlaikysime stiprų gyvybingą e, savaudos sektorių Europoje, tai prisidės prie demokratinės visuomenės tolesnio įtvirtinimo. Uh, uh, Dėkuoju Labai įdomus pranešimas, tikrai turime daug e, klausimų ir tikiuosi daugelio jūsų pasisakymų. Prieš e, suteikdama žodį kitam mūsų prelegentui, tai yra Maikui Holdernes, kuris yra tarptautinės ir nacionalinės autorių teisės specialistas, norėčiau pasveikinti vienos mokyklos atstovus, mokinius, kurie sėdi mūsų salės e, gale. Tai yra amatryčia e, komunos e, mokyklos moksleiviai. Kaip žinote, šita komuna nukentėjo nuo žemės drebėjimo ir Tikrai jie susidūrė su dramatiška situacija ir labai džiugu, kad vyriausybė net iš karto e, atstatė sugriautą mokyklą Matryčią mieste ir tiek nuo pirmos, tiek iki pat paskutinės e, mokyklos klasės mokiniai turi galimybę sugrįžti į mokslus ir Labai noriu padėkoti, kad jie atvyko į mūsų posėdį. Mes tikrai norime išsakyti ir išreikšti jiems parlamento solidarumą. Ir dėkui, kad atvykote pas mus. Grazie. E ora passo la parola. Kągi dabar žodį iš karto suteiksiu e, žurnalistui Maikui Holdenes. Dėkoju kadangi kai aš rengiausi šitam pranešimui, tai politikoje yra tam, tam tikra tendencija 16 metais, kuri dėja neatspindi mano visuomenės e, tendencijų. Manyčiau, kad būtų visai nepro šalį kai kuriems iš jūsų susipažinti su e, paprasto žurnalisto darbo diena Dar visai nesenai aš pats e, viename e, savaitraštyje turėjau, buvo atsakingas už humoristinę skiltį. Taigi aš daug rašydavau ir štai kokia buvo mano diena. Trečiadienį aš parengdavau savo tekstą O tuo tarpu ketvirtadienį jau su šiuo tekstu keliaudavau pas e, leidėją, kuris dėja būdavo išvykęs į um, atostogas ir netrukus aš gaudavau um, elektroninį laišką su antrašte, kas parašė jį. Aš turėjau viską perrašyti, paskiau vėl nusiųsti e, kitam leidėjui, kuris iš naujo patikrindavo mano tekstą, vėl turėdavau įtraukti tuos pakeitimus ir galiausiai taip pat e, turėjau tą savo tekstą visiškai perrašyti, padaryti jį paprastesnį ir galbūt e, išgalvoti faktus. Galiausiai tekstas keliaudavo pas e, kitą redaktorių, pas kitą leidėją, tai jau trečią ir tai visa, visa tai tik tai dėl humoro skiltis. Man atrodo, tai svarbu suprasti, kaip vyksta visas e, procesas toje spausdintoje žiniasklaidoje. Ir kaip, kiek laiko užtrunka, kol tekstas pasiekia žmonės. Mes visi suprantame, kad žurnalistika yra svarbus dalykas, tai yra priemonė piliečiams gauti informaciją ir balsuoti būnant informuotėms, daryti protingus pasirinkimus. Ir, pavyzdžiui, mano šalyje e, akivaizdu, kad spausinta žiniasklaida susiduria su problemomis. Labai svarbu, kad jinai būtų išlaikyta, nes, pavyzdžiui, 30 e, minučių transliuojama laida e, sudaro tik maždaug 3000 žodžių. Tai yra keletos puslapių spausdinta medžiaga. Taigi reikia tos informacijos, e, norint suprasti ekonominės problemas, politinius e, sprendimus ir kita, kitus dalykus. Man atrodo, kad dabartinė spausdinos žiniasklaidos problema yra ta, kad e, internete yra tokių banginių, kurie ištraukia visas reklaminės pajamas iš e, subjektų ir tai e, yra nusistovėjęs procesas. Žinoma, e, leidiniai nėra tobuli, laikrašiai taip pat, nuolat mes pabrėžiame, kad yra, tam, kūrėsi tam tikros monopolijos, duopolijos. Ir dabar dangstantis finansinę problemą, gerokai mažinamas e, žurnalistų skaičius ir e, stiprinama e, spausdintos žiniasklaidos nusavybė. Aš pastebėjau taip pat įdomios koreliacijos, kurie yra atspindėta šiame, šioje skaidrėje. Tai yra tai žemėlapis, kuris rodo gyventojų pasitikėjimą žiniasklaidos priemonėmis. Ir aš pastebėjau inversišką koreliaciją tarp pasitikėjimo žiniasklaida ir e, autorių teisių sustiprinimo. Jungtinė karalystė, kurioje aš dirbu, tai įstatymai tikriausiai yra patys blogiausi. Vokietijoje, Švedijoje e, autorių teisės ginamos geriausiai. Graikija yra neblogas pavyzdys, nes e, Graikijoje norint e, parengti kažkokį tekstą, tai, tai nėra sudėtinga, tačiau teisiškai jį apsaugoti jau darosi keblu. E, Taip yra todėl, kad kai, pavyzdžiui, jūs e, skaitote Daily Mail arba Daily Telegraph ar kitus Junktinės karalystės e, laikrašius, tai aiškėja, kad pagrindinė mintis yra įsakoma antraštėse, pavadinimuose. 99 metais mums buvo žadama, kad e, internetas e, bus auksinės demokratijos eros pradžia. Internete bus viskas įmanoma, teks tik paspausti mygtuką ir paaiškėjo, kad šitas pažadas buvo netikras. Dar 96 metais aš pirmą kartą prisijungiau prie interneto ir dalyvavau diskusijose kartu su žurnalistais iš JAV ir aš paklausiau, kodėl pagal pirmąjį Europos <clears throat> Junktinio Amerikos valstybių konstitucijos straipsnį žurnalistai yra ginami ir gavau daug atsakymų, kad rašytinė kalba yra saugoma konstitucijos. Aš pas, konstitucijos, tu paskiau aš e, uždaviau klausimą apie kitas raiškos formas. Ir akivaizdu, kad šis rytis yra diskusijų sritis ir svarbu nustatyti apsaugos lygį. Kai kas tikrai pelnosi. Kai kas sako, kad e, jeigu informacija bus nemokama ir prieinama, tai bus tikrai e, aukso amžius. Tačiau dabar tos tikrosios informacijos rasti labai sudėt, sunku ir jinai verta aukso pinigų. Dabar mes galime kalbėti visai apie kitus uh, terminus apie antisocialinę žiniasklaidą. Pažiūrėkite, jeigu jūs sukursite Wikipediją straipsnį apie antisocialinę žiniasklaidą, tikrai po keletos minučių gausite mm, priekaištą, kad trūksta nuorodų. Nebent būtų kažkokios konkretes, konkretesni apibrėžimai. Na, norėčiau pasakyti vieną teiginį, kuris sunkiai įrodomas, bet mums reikia profesionalių žurnalistų, kurie taip aiškiai atskirtų pelus nuo grūdų, kurie turėtų kompetencijos bei įgūdžių. Ypač anglakalbėje pasaulio dalyje. Vienas iš mano įdomių momentų tai buvo pažintis su prancūzijos filosofu, kuris man papriekaištavo, pamatęs mano darbą, kad štai kaip, kur gimsta objektyvi tiesa. Jie tiesiog susėmė, jisai susėmė už galvos, pamatęs, kaip vyksta darbas, e, kokia yra žurnalisto diena. Taigi tiesos sakymas yra prievalė. Tuo tarpu dabar matome, kad žiniasklaida migruoja į internetinės e, žiniasklaidos e, priemonės, kur nedaromas skirtumas tarp to, kas nepatinka ir to, kas yra klaidinga. žurnalistika turėtų e, žinoma sąmoningai būti objektyvi. Tai yra bent jau ta istorijos atspindėjimo tiesa. Taigi e, tos individualios žurnalistikos e, pavyzdys turi būti pagrindas kurti žurnalistinį turinį, jį pateikti leidėjams, kad tai būtų ta žinia, kurią piliečiai privalėtų žinoti, su kuo jie turėtų susipažinti. Aš jau sakiau, kad e, e, dabar leidėjai ant žurnalistų pečių verčia visas e, finansinės krizės pasiekmes. Ir dabar, e, pavyzdžiui, mano šalyje žurnalistams sunku veikti nepriklausomai ir nušviesti paprastus teismo procesus, be nebūnant e, tik patikrintų arba pakoreguotų. Aš pats, e, kurdamas e, turinį, turiu atsisakyti savo individualių žurnalistinių teisių ir e, kur aš galiu būti tikras, kad tas mano tekstas nebus pakeistas kitų žmonių. Dar 95 metais aš pradėjau žurnalistikos praktiką ir galiu pasakyti, kad e, teisės nuostatos e, tiek Junktinėje karalystėje ar JAF yra nevienodus. Kiekvienas žurnalistas turėtų uh, turėti tą ekonominį saugumą ir pastovėti už savo teisės. Kasgi mums belieka, ką mes turėtume padaryti? Jeigu aš turėčiau atsakymą, tai žinoma, aš būčiau turtingesnis už Google. Vienas e, kolega, kuris lankėsi Google, susidarė įspūdis, kad pinigai Google jau nebėra svarbus. Jiems svarbu tiesiog formuoti nuomonę. ago, I think, I was at a meeting. Prieš 15 metų dalyvavau susitikime Westminsterė, buvo žmonės iš Google, e, kai kurios universitetų bibliotekos ten dalyvavo. Ir daug lobistų dalyvavę žurnalistų konferencijose labai aiškiai pripažino, kad jie reikalauja iš laikraščių licenzijų nemokamai, antraip mes atbaidysime jūsų skaitytojus internete. Ispanijoje, kaip aš suprantu, įstatymų leidėjai e, griežtai teisiškai nustatė, kad tokia licencija yra būtina. Prancūzija yra pasiūlymas, tiesą sakant, yra ir įstatymas, kuris reglamentuoja paieškos sistemų naudojamus e, vaizdus, atvaizdus, e, ir labai aiškiai pasako, už tokių nuotraukų panaudojimą e, užmokestis yra privalomas. Apskritai, e, dar 99 metais aš e, bandžiau rašyti apie būsimąją elektroninės prekybos direktyvą. Ir girdėjau štai kokį argumentą naudojama čia Briuselėje. Mes e, nenorime, kad žmogus, kuris atneša paštą, atsakytų už tą šmeištą, kuris tame pašte ar tame laiške galėtų būti. Taigi e, tai reiškia, kad daug atidžiau turime žiūrėti į tokios nuostatos interpretavimą. Reikia sutikti su Heiko Mas, kuris neseniai pasakė, Facebook ir Google yra nekas kita kaip leidėjai ir turėtų būti atskirai žiūrima į jų veiklą kaip leidėjų, ją atskiriant nuo e, sąsajos funkcijos. Taigi reikia, ypatingai kai kalbame apie Facebooką, tuos dalykus reikia atskirti lygios žaidimo sąlygos e, būtų labai geras e, išėties taškas. Ir čia reikėtų važiuoti į visą vertės grandinę, įskaitant mane, leidėjus. Ir e, man atrodo, kad direktyvos projekte vis tik tai nėra pakankamai apibrėžta skaidrumo dalykai, kurie man kaip autoriui būtų taikytini. Yra ir kitų galimybių. Prieš keletą metų aš e, susipažinau su finansinės paramos modeliu spaudai Švedijoje Kitur galbūt tas modelis nelabai ir veiks, nes e, Švedija šalis, kur pasitikėjimo lygis labai yra didelis. Taigi, lygios galimybės e, žurnalistams, e, jų santykiuose su leidinių savininkais ir leidinių savininkų jų santykiuose su interneto žiniasklaida. Dėkui. Thank you so much. We are very uh, sensitive to this. Uh, <laughs> to this. Labai dėkoju už konkrečius pasiūlymus. Dėkui už jūsų pastabas apie šį pasiūlymą. Ir mes pasižymėjome jūsų mintis, jūs kalbėjote apie skirtumą tarp turinio, tarp tarpininko, taip pat jūs kalbėjote apie teisinius aspektus, tikriausiai mums reikės pamastyti ir apie mūsų požiūrio keitimą, kadangi tiesiog pasikeitusi tikrovė. Kągi einame į priekį, Dabar žodį suteiksiu Sebastianui Dodensui, tai yra Huberburda medija viešųjų ryšių departamento atstovui, kuris pakalbės apie žiniasklaidos padėtį, apie skaitytojus, apie reklamą ir taip pat jisai išsakys savo nuomonę apie autorių teisės aktų rengimą. Thank you, Madam Chair. Dėkui, pana pirmininkė, džiaugiuosi galimybę šiandieną dalyvauti jūsų klausimuose. Ačiū už kvietimą, dėkoju mano dviem kolegom, kurie labai svarbių minčių jau išsakė. Ir aš pabandysiu kai kurias jų pakomentuoti. Burda žiniasklaidų grupė yra įsikūrusi Miuniche, Münkenė, e, Vokietijoje, e, visame pasaulyje mes įdarbinome apie 10 tūkstančių darbuotojų, dauguma žinoma Vokietijoje, turime didžiulės veiklos apimtis, e, užsiimame žurnalų leidybą visų pirma, fokus, technologijų žurnalai, madų žurnalai. E, taip pat leidžiame žurnalus ir visame pasaulyje, rytų Europoje, bet taip pat Prancūzijoje, Pietričio Azijoje, Turkijoje ir taip toliau. Aišku, skaitmeninis verslas irgi tapo mūsų įmonės svarbių ramščių. E, jam tenka apie pusę e, mūsų grupės pardavimų Mes taip pat turime fokus tinklapį, e, tai vienas iš didžiausių tinklapių e, Vokietijoje. Turime ir socialinį tinklą Sing, turime Holiday Check, kai kurie mažmeniniai prikeltojai e, mums priklauso ir e, dėl D konferenciją, pavyzdžiui, buvome ką tik surengę Briuselyje rugsėjo mėnesį. Turime taip pat ir paieškos sistemą, jos pavadinimas kliks, ji pakankamai gerai dirba, neseniai pradėjo veikti rinkoje, bet reikia pasakyti, kad atsirado ir naujų žaudėjų rinkoje. Ir ponė pirmininkė, pradžioj noriu e, pakalbėti apie jūsų renginio pavadinimą spausdintos žiniasklaidos krizė. Iškart pasakysiu, nėra tokios krizės. Aišku, laikai kelia didelių iššūkių, kolegos apie juos jau kalbėjo, tačiau e, mūsų verslas e, susidurdamas su skaitmenizacija atsilaiko labai gerai. Taigi e, norėčiau pradėti nuo keletos skaičių e, apie reklamą ir skaitytojų auditoriją. Aš remsiuosi Vokietijos rinką, tai kurią geriausiai pažįstu. Na, o paskui savo pasisakymę užsiminsiu apie dabartinius Europos parlamento teisėkuros projektus ir, žinoma, pasiūlymas dėl autorių teisių bus vienas iš jų. 2008-aisiais Microsoft vadovas pasakė, kad po dešimties metų žurnalų ir laikraščių popieriniam, popierinėme formate nebebus. Pasirodė, kad tai e, labai prasta pranašystė, beveik 2,5 e, e, milijardų E, žurnalų kopijų. Vokietijoje parduodama kiekvieną mėnesį ir tam išleidžiama 260 milijonų eurų. Vien tik tai burda grupė parduoda 300 milijonų žurnalų Vokietijoje per metus. Bet žinoma, e, leidyboje susidarėme su nauja situacija ir tikrai verta patirinėti, kas naujo dabar yra atsitikę. Uh, Ir kaip jūs žinote, ir Maksas jau minėjo, kad tradiciškai e, žurnalai finansuojami iš e, e, tų lėšų, kurios gaunamas juos parduodant ir iš reklamos lėšų. Čia jų santykis skiriasi priklausomai nuo leidinio. Bet jeigu pažiūrėsime į reklamos rinką, tai per 30 metų uh, spausdintų leidinių dalis e, toje rinkoje Vokietijoje per pus sumažėjo nuo 69 iki 30 procentų. E, per tą pat laikotarpį televizija savo rinkos dalį patrigubino. Todėl keista, kad e, audiovizualinės žiniasklaidos direktyvos projekte komisija siūlo uh, sumenkinti ribojimus reklamai televizijoje, tarsi suteiktų dar vieną dovaną gerai veikiančiam rinkos segmentui. Mes e, darom prielaidą, kad internetinė reklama mūsų tikrai neišgelbės e, Morgan Stanley neseniai paskelbė studiją ir pagal ją 85 centai nuo kiekvieno investuoto dolerio reklamai nusėda dviejų kompanijų kišenėse. Tos kompanijos yra Google ir Facebook. E, tuo tarpu, e, jeigu kalbėsime apie žurnalus, jų pardavimus, tai mūsų skaitytojai yra lojalūs ir toliau perka daugybę žur, žurnalų ir netgi sutinka, jeigu pakeliame kainas. Taigi ši rinka yra labiau patikimas pajamų šaltinis e, ir parodo, kad tie žurnalai visų pirma nėra e, reklamos terpė, bet suteikia žmonėms tų žinių, kurių jiems reikia. Taigi, žvelgiant į mūsų pramonės ateitį, turime pasakyti, ne, e, spausdinta žiniasklaida nėra atsidūrusi krizoje. Žinoma, e, yra e, tam tikra nauja realybė, bet e, sakyčiau, kad ji niekiek nesiskiria nuo to, ką matome kitose verslo srityse. Dabar keletą žodžių apie e, politinę reikalo pusę. E, laisva spauda paprastai neprašo iš politikų dovanų ar subsidijų. E, Viskas, ko mes norime, tai e, tokio reglamentavimo, kuris leistų mums veikti tarptautinėje rinkoje vienodomis sąlygomis. Ir e, pastaruoju metu iš tikrųjų nemažai dalykų yra padaryta, užtikrinant e, sąžiningą konkurenciją. E, visiems teks labai greitai laikytis tų pačių nuostatų dėl duomenų apsaugos, taip pat visas bendrovės turės ateityje mokėti uh, E, tuos pačius mokesčius, mokesčio norma bus ta pati. Na ir taip pat e, komisija gana veiksmingai kovoja su skaitmeninėmis monopolijomis, kaip mes matėme iš nesenų bylų pavyzdžių. E, bet konkurencinga vertės grandinė Europoje mes sukursime tik tada, jeigu visi laikysis tų pačių taisyklių ir e, elgsis sąžiningai. Dabar kalbant apie tą e, politinę atmosferą, kurioje mes veikiame, mes galvojame, kad reikia neužmiršti, jog dauguma žurnalistų e, dirba būtent leidykloms. Vokietijoje du trečdaliai žurnalistų dirba ne televizijoje ar ne uh, internetinėse platformose, bet leidyklose. Na ir e, nuo pat e, dešimtojo dešimtmečio, e, nepaisant pačių blogiausių pranašyščių, e, blogeriai ir vienišiai internete neperėmė profesionaliosios žurnalistikos funkcijos. E, būtent e, žurnalistai vis dar yra tie, kurie teikia tikrasias patikimas žinias ir geriausiai suranda patikimus šaltinius. Tačiau už tai reikia mokėti ir visiškai suprantama, kad e, čia reikia galvoti apie tai, kaip tie žurnalistai galėtų užsitikrinti gražą arba savo veiklos refinansavimą. Internete, žinoma, ši situacija yra labiau sudėtinga ir turinio kūrimui taip pat reikia finansinių e, lėšų e, ir e, ten refinansavimas sudėtingesnis, e, nes internete reklamos yra daug, jos pajamos yra mažesnės, na, o antra vertus, e, kadangi e, reklamai vietos internete yra labai daug, būtent todėl ten reklamos kainos yra žemos ir todėl pajamos iš reklamos nesudaro e, internetinės žiniasklaidos patikimos finansavimo bazės. Kitas dar e, svarbus interneto e, bruožas tas, e, kad kai prasidėjo skaitmenizavimas, atsirado nauji tarpininkai, tokie kaip paieškos sistemos, telkėjai ir socialiniai tinklai. Čia priminsiu, kad 85 centai iš kiekvieno investuoto dolerio į reklamą tenka dviems įmonėms Google ir Facebook, o visi kiti dalinasi tuos likusius 15 centų. O tai reiškia, kad reikia užtikrinti, kad e, pajamų paskirstimas vertės grandinėje turi būti kiek galima sažiningesnis. E, kai kažkas kuria turinį, o kiti jį naudoja uždyka ir dar iš to uždirba, tai nėra teisinga. E, tie tarpininkai gauna daug, daugiau naudos iš mūsų turinio, negu kad mes gauname iš tų tarpininkų. Taigi, e, kai kažkas sako, kad e, turinio kuriejai ir tarpininkai e, išlošia šitoje situacijoje, toks teiginys ne visada yra visiškai teisingas. Jis, tas santykis yra nesimetriškas ir nesažininkas. Todėl e, mums reikia tam tikros teisinės sąrangos, kuri veiksmingai leistų e, ginti mūsų produktus autorių teisėmis tai bus labai svarbus žingsnis ir todėl mes remiame komisijos pasiūlymą dėl e, direktyvos, kurie reglamentuotų autorių teisę skaitmeninėje rinkoje. Mes e, žinome, kad čia svarbiausia problema yra e, vadinamosios Europos leidėjo teisės. Čia turime tam tikros patirties, Vokietija jau turi uh, panašų įstatymą, nors kartais e, sunku e, juo naudotis, e, kad galima būtų tokio scenarijaus išvengti Europos lygių. Tikimės, kad Europos parlamentas sukurs veiksmingą priemonę, kuri leis kovoti su nesažiningais konkurentais. Galbūt per diskusiją mes dar grįšime prie to, bet e, reikėtų gal jau ir dabar e, išsklaidyti kai kuriuos mitus, e, kurie sklando apie vadinamąjį, vadinamąją leidėjo teisę. Sakoma, kad tai bus naujas sąsajas, mokestis iš tikrųjų taip nėra. Taip pat mes neketiname blokuoti savo turinio. Dėkuoju. Molto interesante. Dėkuoju ir šis pranešimas labai įdomus. Man atrodo, kad buvo paliesta daug temų. Mm, tikriausiai iš visų trijų pranešimų išryškėja vienas klausimas. E, jūs ką tik sakėte, kad krizės nėra, nes duomenys rodo, jog pakito vartotojų elgesys skaitmeninėje aplinkoje. Ir taip pat pasikeitė būdai, kaip gauti informaciją. Tačiau aiškiai ir kitas dalykas, kad nesant vienodų sąlygų arba teisės aktų, šita, šitie pokyčiai tiek vartotojų elgesy, tiek uh, būduose gauti informaciją gali turėti įtakos spausdintai žiniasklaidai ir įtakoti žiniasklaidos pasaulį. Kitas dalykas, kuris mums yra svarbus, tai yra turinio kokybė, o ne tik e, žiniasklaidos pluralizmas ir su tuo susiję investicijos, kurios uh, yra numatomos leidėjų. Tai irgi yra įdomu. Taip pat svarbu suprasti, kaip gauti e, finansavimą ir tą finansinę paramą. Štai visos tos temos, kurios mus domina. Akivaizdu, kad jūs iš Europos komisijos pasiūlymo paminėjote jūsų manimų svarbiausius aspektus. Mes kaip e, kultūros komitetas irgi nagrinėjame tai, kas yra mūsų kompetencija. Akivaizdu, kad autorinių teisų klausimai, o taip pat ir kiti klausimai patenka į mūsų kompetencijos sritį, kaip pavyzdžiui skaitmeninė rinka. Pradėsime dabar nuo kolegų. Pirmiausia, nuo kolegės Ferraja, paskiau Julie Ward ir Helga Truppel. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, trims svečiams. Labai gerai buvo jūsų išklausyti, pasižiūrėti, kaip į e, reaguoja žurnalistai į dabartinės aplinkybės. Taip pat buvo įdomu išgirsti jūsų požiūrį dėl teisėkros pasiūlymų. Dabar norėčiau jūsų kai ko paklausti. Pirmiausiai kreipiuosi į žurnalistus. Jūs kalbėjote apie teisingas, sąžiningas e, darbo galimybės žurnalistams. Žinau, kad daug redaktorių pakeitė laisvai samdomi redaktoriai, kuriems mokama mažiau negu buvusiems redaktoriams, tai susijęs su krize žurnalistikoje. Taip pat yra problemų dėl sutarčių. Ar jūs negalvojate, kad nuo to nukentėjo kokybė? Aš nenorėjau pasakyti, kad būtinai laisvai samdomi žurnalistai yra prastesnės kokybės darbuotojai negu redaktoriai, bet ar nepablogėjo sąlygos skirtingose redakcijose. Kai kur, pavyzdžiui, nėra net nuolat dirbančių žurnalistų regionėse leidiniuose. Ar tokie leidiniai gali atlikti savo demokratinę funkciją, pavyzdžiui, informuoti žmonės apie regionę vietos politiką, ar galima uh, užtikrinti gerą darbą šiomis aplinkybėmis. Ponui Duodens ir ponui Abenot uh, e, skiriu šį klausimą. praeitie redaktorius būdavo atsakingas už laikraštyje talpinamą reklamą ir už kitas skiltis, o šiandieną tos skiltys laikraščių tradicinės perkeliamos yra į elektroninį formatą. Praeitie Kai kurios sritys buvo susijusios su tiesioginė laikraščio veikla. Laikrašys už tai mokėjo, dabar tai perkelta į internetą ir tai yra atskiri elementai. Ir kaip vyksta finansavimas? Ar negalima, pavyzdžiui, negalvojama, kaip kompensuoti už e, tas prarastas pajamas? Norėčiau paklausti jūsų, kaip prisitaiko leidėjai prie tokių pokyčių. Jūs kalbėjote labai plačiai apie teisėkros pasiūlymus, kurie dabar svarstami dėl PVM. E, mūsų komitetas su jumis tikrai sutarė, nes negalime taikyti to, pat, to paties tarifo e, internetiniai e, spausintai žiniasklaidai ir kitoms sritims. Autorių teisės. Reikia tolesnių diskusijų. Nemanau, kad šiuo metu turėtume gerų alternatyvų. Knygų leidėjai, muzikos leidėjai e, turi teisės susijusias su savo leidiniais ir tai susijęs su jų pajamomis. Taip pat yra numatytos tam tikros teisės e, laikraščiams, žurnalams, bet kaip viską įgyvendinti. Vokietijoje buvo bandoma tam tikrų dalykų įdėkti, bet nesėkmingai. Leidyklas galiausiai atsisakė tam tikrų pajamų dėl to, kad nenorėjo atsidurti nei mažiau palankioje padėtyje nei kiti paslaugų teikėjai. Ir ar dabar leidėjai turi vieni kažkaip siekti atsiremti e, nuo internetinio turinio leidėjai, leidėjai ir kaip apsaugoti juos? Aišku, reikia proporcingo požiūrio, bet e, leidėjai turi atsispirti didiesiems e, e, veikėjams. Ponas Maltezė. Dėkoju. Aš pats buvau žurnalistu 35 metus, dirbau didžiuosiuose mm, laikraščiuose ir man tikrai jie mokėdavo gerą atlyginimą, leidėjai taip pat man leisdavo uždirbti, leisdavo man rašyti, kurti e, tos dalykus, kuriuos pats maniau ir m, mm, tai būdavo nuomonė, kuris skirdavosi net nuo pačių leidėjų. Šiandien situacija kitokia. Internetas pakeitė visą situaciją ir net iki galo nesuvokėme, kaip situacija pasikeitė. Žinome, kad per pastaruosius amžius rašytinė informacija buvo labai svarbi. Jinai formavo į visuomenės nuomonę. Tuo tarpu šiandieną e, žiniasklaida kišasi į politinės diskusijas neracionaliai. Ta galime konstatuoti. Taip pat išgyvenama ir perinamai laikotarpį. Ir štai, kas mus labiausiai turėtų dominti mus kaip teisės aktų leidėjus. Nes viena vertus susidaro įspūdis, kad leidėjai piknaudžiauja šitą situaciją, kad atimtų teisės iš žurnalistų, ypač jaunų žurnalistų, kurie net nesuvokia, kad vyksta tam tikra e, revoliucija, nes jie nesupranta, kad iš jų atimamos teisės. Aišku, prie to prisideda ir ekonominė padėtis, tačiau akivaizdu, kad trūksta teisės aktų, trūksta įstatymų. Kodėl? Todėl, kad labai sunku reglamentuoti tokius pokyčius. Ir aišku, trūksta valios. Labai sunku įsivaizduoti, kad 85 e, e, procentai pelno iš reklamos subirėtų į to paties ir vieno e, Google kišenę. Jeigu aš esu kokio nors laikraščio redaktorius, tai man svarbu, ka, kokia yra skelbiama informacija. Jeigu tuo tarpu esu kokio nors YouTube ar kitų e, tinklapių atstovas, tai man visiškai nesvarbus turinys. Jeigu, sakykime, būčiau laikraščio redaktorius, tai žinau, kad už melą būsiu nubostas. Tuo tarpu, jeigu melas būtų skleidžiamas Facebook'e, tai man nieko neatsitiks. Štai kokia bėda ir sudaromos sąlygos rastis naujoms technologijoms, naujoms programoms, kurios situaciją dar pablogina. Norėčiau pakalbėti apie ekonominius dalykus, nes kol kas niekas iš spausdintos žiniasklaidos nesilaiko nuomonės, kad Frankfurter e, leidinys e, būtų tas pats, kas Bild Zeitung, arba kad, pavyzdžiui, Republika yra tas pats, kas koks nors kitas e, Italijos leidinys, arba tą patį galima pasakyti apie kitas Europos valstybės. Tai tarsi ne, nedaromas skirtumas, nelabai net ir suprantama, kiek pelno galima iš reklamos. Jeigu koks nors uh, skaitytojas perskaito dešimties puslapių straipsnį apie Irano politiką arba ES politiką, tai iš tiesų niekaip neaišku, kaip pamatuojama reklama kiekybiškai. Ar tai priklauso nuo um, straipsnių ilgio, dydžio. Taigi kiekybė jau e, nebėra lygybės ženklo tarp kiekybės ir kokybės. Ačiū. Ačiū, matote, kokie mūsų parlamentarų klausimai, pastebėjimai. Tikrai norėtųsi, kad mes visi apie tai mąstytume, nes iššūkiai yra bendri. Mums svarbu kokybė ir taip pat e, profesionalus žurnalistų darbas. Dabar žodis Juliai Buot, o paskiau kolegai Trupel. Dėkuoju, tikrai buvo nepaprastai įdomu išklausyti jūsų. Labai svarbu kalbėti apie tuos klausimus ir gerai, kad tą darome šiandieną. E, Girdėme žodį etiką. Mums reikia ne tik etiško žiniasklaidos, bet ir politikos, bankininkystės, prekybos, verslo etiško. Ir žodis etiškas, etika turi būti minimas kur kas dažniau švietimo kontekste. Norėčiau paklausti jūsų apie tai, kas, mano nuomonė, yra nepaprastai mums svarbu, tai yra žiniasklaidos raštingumas. Žmonės auga ir dažnai jie nesugeba kritiškai pasižiūrėti į tai, ką skaito, viskas priimama tiesiogiai, pavyzdžiui, rasistiniai straipsnių pavadinimai dešiniųjų laikraščių, kurie yra e, reiškia labai ekstremalias nuomonės. Mano šalyje e, neseniai buvo nužudyta Džiau Koks, aš pažinojau ją, tai buvo politikė. Ir Yra sąsaja tarp kraštutinių dešinių ir dešinių rasistinių požiūrių, kuriuos atspindi tam tikri laikraščiai. Ir tas jau pastebima keletą metų. Prieš referendumą e, vis daugėjo tokių e, straipsnių antraščių ir paskui matėme mirti tos moters. Reikia galvoti apie jaunus žmonės, apie darbą su bendruomenėmis, nes užaugo visa karta, kuri nesimokė pilietybės dalykų ir dažnai nesupranta vietos, jau nekalbu apie nacionalinės demokratijos e, dalykus. Tai tikrai labai rimta problema, reikėtų daugiau apie tai kalbėti. Aš e, su jaunais žmonėmis dirbu ir Niderlanduose. Uh, veikia jaunimo spaudos centras. Labai svarbu, svarbi veikla to centro, pažiūrėjau, jauni žmonės gali sutikti su regioninio ligmens, nacionalinio ligmens ir Europos politikais aš nu, siekiu, kad tie jauni žmonės suprastų geriau, ką mes Europos parlamente veikiame. Prieš Tapdama politikė, aš dirbau menų žiniasklaidos srityje, aš prisimenu vieną projektą. Jisai buvo susijęs su Viktorijos laikų teismo byla. Ir žiniasklaidos projektas buvo skirtas tai e, bylai. Jauni žmonės, e, universiteto studentai e, vaidino tą teismo procesą ir paskui jie sukūrė specialų laikraštį. Taigi mes susijęjame keletą dalykų. Ir e, labai svarbu yra kalbėti apie tokius dalykus ir taip pat kitą projektą galiu jaunų žmonių paminėti. Uh, E, žiniasklaidos, e, jie pajuto, kad trūksta žiniasklaidos dėmesio jiems e, ir patys bandė užpildyti tą nišą. Taigi tai labai svarbus dalykai pilietį, pilietiškumo ūkdymas ir mes turime labai labai daug užduočių šioje srityje. Aš turiu daug pastebėjimų asmeninių, galbūt kai ką išsakiau ir galbūt jūs tai sureaguosite. Dar kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, informatoriai. Kaip reikėtų šią problemą spręsti. Ir dar labai aktuolus man klausimas - nemokamų laikraščių dalymas lėktuvose, traukiniuose, viešoje erdvėje. Daug tokių uh, laikraščių dažnai būna dešiniųjų laikraščiai ir jie atspindi vieną nuomonę. The Sun, pavyzdžiui, mano nuomonė yra ypatingai neigiamas leidinys ir Junktinė karalystėje jisai yra nemokamai dalyjamas, e, nori ar nenori, tau jį pristato ir Liverpoolyje. Mano apygardoje žmonės labiausiai jo nekenčia, pirmiausiai dėl to, kaip Hillsborough e, aukos buvo vertinamos e, tame laikraštyje. Ir, bet žmonės mato tą žiniasklaidą ir kažkaip pradeda tikėti ją, nes tai atrodo žiniasklaida spindinti viską. Toliau, kas vyksta su žurnalistais Turkijoje? Kurdai pirmiausia negali su e, likusiu pasauliu bendrauti su diaspora. Uh, nes valstybė tampa fašistinė, kuri gniaužia visiškai žiniasklaidą. Ir, man atrodo, tai čia turėtume paminėti galę žurnalistų, žurnalistikos žinios, tiesa yra labai svarbu. Jeigu e, tie žurnalistai būtų nusižengę tokiems principams, jie nebūtų dabar kalinami, bet e, jie tapo pernelyg pavojingi vienos partijos valstybei. Elgė trupė. Helga Truper. Dėkui už prelegentų pasisakymus, kai komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl e, autorinių teisų reformos. Aš e, kritiškai žiūrėjau į e, tų papildomų autorių teisų dalykus, kurie būtų taikomi leidėjams. Bet jūs e, sakote, kad reikia labai atskirti e, sąsajų išlaikymą ir tuo pat metu skatinti tarpininkų vaidmenį, kaupiant e, medžiagą. Tai aš sutinku, kad reikia labai aiškaus atskirimo ir apibrėžimo. Ir noriu paklausti, ar galima dabar atskirti, kur jie vaidina aktyvų vaidmenį ar išlieka tik tai pasyviais prieigos teikėjais. Taip pat e, e matau bendrąją politinę problemą, kad iš vienos pusės mes e, norime turėti plataus interneto, o iš antros pusės norime veiksmingai kontroliuoti interneto uh, monopolijas. Tai iš tikrųjų aktualus politinis klausimas. Norėčiau, kad jūs apie tai pakalbėtumėte. Kaip ir pirmuoju mano klausimu, kaip e, išspręsti tą problemą, koks čia turi būti santykis tarptų dviejų tikslų. Norėčiau taip pat e, išgirsti, ar jūs panašiai galvojate. Kalbu apie problemą, kuri atsiradė prieš dešimtmetį, kai beveik identiško turinio laikraščiai pasirodė greta spausdintų laikraščių internete. Ir jie tada buvo prieinami nemokamai. Jūs teisingai sakėte, kad galbūt tarpininkų uh, riboti per nelik nereikia, bet reikia užtikrinti, kad naudos pasidalymas būtų sąžiningas. Ir konkretus klausimas ponui Holdenis. Komisijos pasiūlymas dėl e, tos e, leidėjo autorių teisės. Ar jūs galvojate, kad tai geras pasiūlymas? Nes e, jūs kalbėjote apie geresnį e, naudos pasidalinimą tarp leidėjų ir tarpininkų, kalbant ne vien tik tai apie žurnalistus. Vokietijos įstatymas taip pat e, turi savų problemų. Mm, adesso darò la parola. Dėkoju. Dabar, aišku, žodį suteiksiu komisijai, bet pirmiausia noriu pasakyti dvi mintis. Pirmiausia, galiu pritarti kolegoms įsakytoms mintims ir noriu paklausti, kaip jūs mm, įsivaizduojate atsakomybę, ypač internetinėse platformose jūs kaip leidyklų ir leidėjų atstovai, kaip jūs vertinate tą leidėjų atsakomybę? Nes puikiai suprantame, kad e, leidžiant bet kokį leidinį mes atsirenkame turinį, nesvarbu, koks būtų leidinys. Tema yra labai jautri, buvo tiek pranešėjos pateikti pasiūlymai, tiek mūsų uh, pakeitimai ir mes norime žengti žingsnį į priekį. Suprantame, kad dėl šios, šio klausimo vyksta diskusijos ir komisija padarė nemažai pakeitimų, tačiau yra neišspręsti du dalykai. Tai yra, kaip reglamentuoti atsakomybę dalinimosi vaizdo medžiaga platformose ir kaip reglamentuoti jaunimo atsakomybę. O kitas klausimas, e, jį minėjo ponas Dödins. Jisai kalbėjo apie būtinybę prisitaikyti prie pakitusios rinkos ir e, žvelgiant į tuos pokyčius, akivaizdu, kad žurnalistų padėtis tampa sudėtinga. Jų situacija blogėja, mažėja investicijos į juos. Dabar tarsi vyksta kova tarp už tai, kad būtų išsaugota ta spausdinta žiniasklaida. O kita medalio pusė yra internete skelbiamos informacijos kokybė. Tai čia aš išvelgiu tam tikrą prieštaravimą. Ir dabar norėčiau kreiptis į DJ Connect atstovą ir paprašyti jį pakomentuoti situaciją. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Kągi, keletą minčių, žvelgiant iš komisijos perspektyvos. Žinoma, šios dienos diskusijos komisijos e, politikoje, kalbant apie žiniasklaidą, yra labai aktuali. Tai yra uh, Connect generalinio direktorato veiklos rytis ir tai susiję su mūsų pateikties pasiūlymais dėl autorių teisių. Žinoma, teisėkuros procesas tik tai prasideda, tikrai turėsime daugiau galimybių padiskutuoti apie autorių teisės, tad šiandien tik tai keletą gal minčių ir te paminėsiu. Prelegentai jau minėjo kad tiek autorių, tiek leidėjų matmuo kaip kuriejų ir kaip investuotojų į e, aukštos kokybės žurnalizmą yra mūsų žiniasklaidos politikos centre ir taip pat mūsų autorių teisų pasiūlymo centre. Tai sritis, e, kuri mūsų manimų yra labai svarbi ir kuri sudaro galbūt autorių teisų pasiūlymų naujausią elementą. Ta prasme, kad e, e, kitose paketo elementuose jau egzistuoja kažkokie teisės aktai, o čia tarsi einame į naują sferą. Mes esame įsitikinę, kad dabartinėje sistemoje, ekonomikoje labai svarbu, kad autorių teisės remtų investicijas į aukštos kokybės turinį yra nemažai diskusijų dėl gretutinių teisių, neina kalba apie leidėjų ar e, laikraščių apsaugojimą ar gynimą, eina kalba, kad reikia skatinti investicijas į turinį. E, tai, ką mes pateikėme savo pasiūlyme, kažkuria prasme atspindi tai, kas jau egzistuoja kūrybinės e, industrijos kai kuriuose kitose srityse, e, kai eina kalbas apie tas vadinamas gretutinės teisės. E, čia leidėjų investicijos į turinį turi būti atspindėtos ir turėtų būti ginamas panašiai kaip žurnalistų, kaip autorių teisės. Bet mūsų pasiūlymas autorių teisų e, niekaip neįtakoja. Mes nusprendėme teikti šį pasiūlymą, nes e, iš dalies turime patirtį iš Ispanijos ir Vokietijos, nors e, mūsų nuomonė techniškai žiūrint tie du įstatymai skiriasi nuo to, ką siūlo komisija, bet e, nusprendėme teikti šį pasiūlymą ir jį teikdami atsižvelgti į internetinės spaudos reikalus. Konkrečiai, mes pastaraisiais metais matome interneto plėtrą ir tarsi bandymą e, žiniasklaidos turinį internete laikyti tam tikrą preke, taip sakant. Vis daugiau paslaugų teikėjų e, veikia e, tokioje pilkojoje zonoje, ištraukia gabalus, dalis, po to e, juos sudeda į vietą, į vieną vietą ir tokiu būdu žaidžia su e, žiniasklaidos turiniu internete. E, būtent į tai norime savo pasiūlyme atkreipti dėmesį mūsų pasiūlymas e, nieko neturi bendro su vadinamoji hyperlinking internete, tai nekeičia autorių teisės taikymo srities ar netaikymo srities. Buvo diskusija dėl tų atskirų ištraukų panaudojimo, yra jau ir uh, teismo tam tikra praktika, kaip elgtis su tomis ištraukomis. Ir mūsų pasiūlymas e, jokio, jokios įtakos tiems dalykams nedaro. Mes e, galvojame vis tik tai, kad e, eina kalba apie visiškai naują pasiūlymą, daug dalykų dar galima, dar galima aptarinėti bet negalėtume stikti su ta rizika, kuri, sako, kuri išsakoma dėl neva galimų e, galimo e, poveikio vadinamiems hyperlinkams. Ir dar e, vienas dalykas. E, Diskusija čia yra e, nesusijusi su kita diskusija dėl interneto paslaugų teikėjų atsakomybės. E, tai būtų aktualiau e, diskutuojant dėl kitų priemonių. Galbūt, bet neverta sėti tai su laikraščių turinio panaudojimu internete. Nesugirdėjęs kad Google e, imtų naudoti tokį turinį vien dėl to, kad nėra paslaugos teikėjo atsakomybės. Žinoma, e, diskusija turėtų toliau tęstis dėl to, kaip tas turinys, kurį saugo autorių teisės, galėtų būti panaudojamas internete. Visų pirma, tai turi būti daroma gavus iš ankstinį teisų turėtojo leidimą. Esu tikras, kad tuos dalykus ir toliau aptarinėsime teisėkuros procese. E, ir, bet mūsų politikos tikslai teikiant šį pasiūlymą nueina šiek tiek plačiau negu vien tik tai e, žiniasklaidos autorių teisių reikalai. Tiek turbūt galėčiau ir pasakyti, buvo dar e, viena e, mintis pasakyta apie audiovizualinių, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos, buvo užsiminta apie reklamą, e, kuri galėtų neigiamai paveikti spausintos žiniasklaidos pramonę Mes taip negalvojame, nes 20 procentų ribos taisyklė reklamai yra keičiama taip, kad ji leistų transliuotojams geriau paskirstyti reklamą per dieną, bet nepadidinti reklamos dydį apskritai. Ir būtent todėl ir neturėtų e, E, spausdinta žiniaslaida pajusti neigiamą poveikio, būdami, taip sakant, konkurentai e, transliuotojams. Ta bandėme jau nekartą anksčiau paaiškinti. Tad tiek e, pirmoji diskusija šią temą buvo labai įdomi ir ne, esu tikras, kad turėsime ir kitų, įstikinęs, kad bus ir kitų progų toliau mums padiskutuoti. Dėkuoju komisijos atstovai. Dabar pakviesiu svečius atsakyti klausimus. Kas norėtų pradėti? Prašom, ponė Haldinas. Aš turbūt nekalbėsiu valandos, nors galėčiau. Iš tų klausimų, kurie buvo skirti man asmeniškai, viena iš pagrindinių problemų Vokietijos įstatymuose. Helge Trupelto klausė, kad nėra konkrečiai apibrėžtas atlygis žurnalistams. Komisijos atstovas kalbė apie tai, kad reikia remti investicijas. Taip, visi autoriai investuoja, mes investuojame gyvenimą, savo laiką, dažnai metus e, ilgus e, investuojame ir už tai gauname labai menką atlygį. Gali e, kaip laisvai seno žurnalistas tris dienas rašyti kažką, o paskui kreiptis į visus išėlės, kas prašydamas, kad išspausintų tavo straipsnį. Pateikti teisėkos pasiūlymai, ar tai paveiks pagrindinio autoriaus teisės. Pasiūlyme yra tam tikrų nuostatų. Tarptautinė teisė numato, pavyzdžiui, tam tikras teisės muzikos autoriams, kai įrašas naudojamas. Ir jeigu nori naudoti įrašą, reikia pirmiausia kreiptis į autorių teisų turėtoją, paskui tik tai į autorių ir žurnalistų. Sąjunga Europos asociacija yra e, labai sunerimusi dėl taip vadinamo gatekeep principo, kuris yra numatytas. Jeigu pasiūlymas vis tik tai bus patvirtintas ir jeigu kas nors protingai sugalvos, kaip kovoti su monopoliu, monopolijomis, tai labai svarbu, kad atsispindėtų teisės atskirų e, žurnalistų, pavyzdžiui, gauti paimas per autorių teisų agentūras. Tarpininkai e, padeda jums e, kažkaip įtvirtinti savo teisės, tą galima pasakyti. Visa laikraščio dalymas nemokamas Liverpoolį atrodo nepaprastai kvailas dalykas. Ar lydi kunsargiai tuos platintojus įdomu? E, laikraščiai manipuliuoja e, parduodamų egzempliorių skaičiumi nemokamai dalydami laikraščius. Tai mm, yra ta praktika paplitus Junktinė karalystėje. Informat, notari. Žmonės turėtų turėti galimybę e, pateikti žurnalistams tam tikros informacijos, nepaukodami savo karjeros. E, tokiu būdu reikia išlaikyti anonimiškumą ir mane, e, man kelia surūpinimą neseniai Vestminsterėje patvirtinas įstatymas dėl perimo informacijos ir stebėsenos. Ir galiu pasakyti, kad pritariu Ros Andersen, Kemžio universiteto profesoriui E, žurnalistė turėtų likti prie bronzos amžiaus technologijų, kai jie bendrauja su informatoriumi. E, reikia užtikrinti, kad kažkas neperimtų tos informacijos. Galbūt aš šiek tiek nukrypau. Mums tikrai reikia užtikrinti e, žiniasklaidos raštingumo. Mums reikia tam tikrų epistologinių dalykų mokyklose. Bet atrodo, kad esant dabartiniai kultūrai tai nėra labai populiaru. E, ponui Maltėzė, norėčiau padėkoti, jo nebėra salėje, bet sutinku su visko, ką jūs sakėte. Pone Verhain, Jūs klausite apie kokybę, ar ji nenukenčia. Man atrodo, kad skirtingose spausino žiniasklaidos srityse uh, uh, yra padėtis skirtinga. Pavyzdžiui, dirbant Westminster Gazette, tai yra mažas laikraštis, tai yra vienaip, lyginant su dideliais laikraščiais. E, žiniasklaida vietinė, jungtinė karalystė, pavyzdžiui, labai nukentėjo Piet, Southland Press, e, kurie mano kolegos dirba, ten e, tas, e, ta grupė užsima septynių laikraščių leidybą, jie streikavo neseniai, nes vadovybė bando sumažinti žurnalistų skaičių, kadangi tik tai septyni žurnalistai buvo atsakingi už vienuolika pavadinimų tie žmonės dirba už juokingą atlygį taip pat. Ne tik tai, kad jie labai daug dirba. Ir ta problema yra labai sena, bet ji labai pagilėjo pastaruoju metu. Ir e, jeigu tik tai mamytė ir tėtukas gali e, paremti žurnalistą, tik tai tada gali dirbti nedėlėme laikraštyje. Tik tai žmonės, kurie gali patys save išsilaikyti, dažnai būna stažuotojai e, laikraščiuose, nes atlygis yra labai mažas. Praeitie parlamentas e, nuspręsdavo, kokį atlygį aš turiu gauti už savo darbą. Ir e, dabar galima pasakyti, kad jeigu dirbsi pagal visas taisyklės, tai Rupertas Merdokas bus autorius viso tavo darbo arba tu iš vis nebedirbsi. Manau, kad skaidrumo dalykai yra labai e, geri ir mes turėtume dar toliau žengti ir tiek E, žurnalistams ir kitiems, kitų panašių sričių darbuotojams reikia taip pat labai e, griežtai tvirtinti teisę į atlygį. Dabar ponas Dodens, ačiū. Dėkoju. Jūsų, ponė Ferain, pastebėjimai yra labai tikslus. Žurnalistikos produktų yra labai daug. Turite daug turinio, turite daug reklamos, klasifikuotos reklamos, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas, automobiliai, pažintis ir panašiai. Bet e, skaitmeninimas reiškia, kad e, yra suteikiamos galimybės gauti turinį ir be reklamos. Ir aš grįžtu prie jūsų išsakytos minties. E, internete lengviau parduoti vieną produktą. Paprastą straipsnį yra lengviau parduoti skaitytojui, nei tą patį padaryti internete, nes internete yra tiek daug informacijos ir labai sunku įtikinti vartotoją sumokėti už tai, ką jis nori gauti. Dėl to e, laikrašiai dabar renkasi atidžiau. Mes kaip leidėjai tikrai neturime dėl to nerimo, nes savo žurnaluose, leidiniuose neturime daug reklamos. Tačiau leidėjų reakcija yra tokia, jeigu yra e, reklamos rinka, tai investuokime į ją. Investuokime tokiu būdu, kad mūsų investicijos neatsiliktų nuo rinkos plėtros. Ponas Ferhain, kitas klausimas buvo dėl e, leidėjų teisų, autorinių teisų. Vokietijoje 2013 metais buvo e, priimti autorių teisų apsaugos įstatymai. Galbūt e, kai kas iš jūsų atsimenate, kaip viskas plėtojusi. Ir pavyzdžiui, aš e, dirbu taip pat bendrai kolektyviniai autorių teisų asociacijai ir mes tai asociacijai suteikėme mandatą ginti mūsų teises. Ir dėl to tos asociacijos e, leidėjai turėjo atsisakyti bet kokio prašymo kompensacijoms, nes e, tai buvo būtina. Ir akivaizdu, kad leidėjai buvo priversti padaryti tokį pasirinkimą, nes jų laukia e, tikrai didelės finansinės pasiekmes nesulaukti reklam, pajamų iš reklamos. E, Vokietijoje e, teismai neižvelgia Google kartelinio susitarimo ir akivaizdu, kad Vokietijos toksai sprendimas dėja netiko e, ir neatspindėjo visų poreikių. Mes, kaip burda, aišku, iškart nutraukėme kontaktą su šitą asociaciją ir signalizavome Briuseliui, kad jeigu jūs norite išvengti tokios, tokio pačio likimo Belgijoje, tai tuomet jūs privalote e, atsižvelgti į mūsų e, įstatymo spragas ir padarytas klaidas. Aišku, praėjus kažkiek laiko mes, e, žinome, esame gudrus kalbėti apie sprendimus, bet uh, akivaizdu, kad reikia gudresnio sprendimo už Vokietijos įstatymą. Pana Zameris. Ačiū už e, jūsų klausimus. Norėčiau kai kurios iš jų pakomentuoti. Ir e, Ponas Kosta kalbėjo apie leidėjo atsakomybę, kaip elgtis su dalinimosi e, video platformomis ir akivaizdu, kad čia reikia filtravimo funkcijos, kitaip sakant, filtruoti turinį ir mm, turėtume šitoje vietoje nenutolti nuo elektroninės prekybos direktyvos, kurioje numatytas turinio reglamentavimas. Taip pat buvo e, kalbėta apie 20 procentų taisyklę. Mes atlikome patys analizę ir laikomės nuomonės, kad 20 procentų taisyklės palengvinimas turėtų neigiamos įtakos spausdintai žiniasklaidai gauti pajamų iš reklamos. Todėl mes norėtume palikti šitą 20 procentų ribą, kaip numatyta direktyvoje. Toliau, komentarai dėl e, raštingumo. Yra Europoje daug įvairių projektų, todėl būtų neblogai tos projektus apjungti ir padidinti jų veiksmingumą. Taip, mes e, tikrai įvairiose valstybėse, e, tų valstybių mokyklose turime savo e, darbuotojų, kurie skleidžia informaciją, dalina laikrašius. Žinoma, jeigu jūs turite kitų idėjų, tai esame pasiruošę bendradarbiauti. Toliau dėl autorinių teisių, tai Sebastianas Dūdinas jau išsamei pakomentavo šį klausimą, o aš aišku noriu padėkoti už galimybę atvykti į parlamentą ir pasidalinti mūsų patirtimi, papasakoti, kaip plėtojasi šis sektorius, kokie iššūkiai ir kaip juos įveikti. Ačiū. Ačiū mūsų pranešėjams už jų pranešimus. Tikrai mes suprantame, kokia yra situacija, kiek daug konfliktų, kiek daug interesų, jie yra skirtingi ir mes tikrai į tai svarstysime per artimiausius mėnesius ir dar kartą noriu padėkoti, kad atvykote į parlamentą kad e, perskaitėte savo pranešimus, parodėte savo interesą ir dar kartą jum dėkuoju. Allora, cari colleghi. Kągi, mėly kolegos, mes teskime posėdį. Mums liko du darbo tvarkės klausimai. prieš e, aptarant šeštą darbo tvarkės punktą aš norėčiau Jūs informuoti, kad kolega Džambaskis negalėjo atvykti į posėdį, susirgo gripu ir tiesiog negali kalbėti. Ar yra kolegų, kurie galėtų jį pakeisti? Noriu pasakyti, kad kitą savaitę e, bus e, kolegės pranešimas. Ir šią informaciją gavau tik tai prieš keletą minučių, todėl mums reikėtų pakeitimus e, pateikti per trumpesnį laiką, kitaip sakant, e, e, po to, kai bus pateiktas pranešimas, bet kito varianto mes neturime. Taigi, Džambatski negalėjo atvykti ir mums teks klausimą nukelti į kitą posėdį. Dabar aš turiu pristatyti 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai yra šeštasis darbo atvarkės punktas. Jūs puikiai žinote, kad aš esu atsakinga už nuomonę, nuomonės rengimą dėl biudžeto. Ir jūs, aišku, susipažinote su mano parengtu pasiūlymu. Jūs e, tikriausiai prisimenate, kad 15 metai buvo e, antrieji daug, daugiametės finansinės programos metų, metai ir akivaizdu, kad nuo 15 metų buvo sumažintas finansavimas tam tikroms programoms. Ir dėl tos priežasties aš pabrėžiau, kad privalu iš naujo padidinti finansavimą e, toms programoms. Dėl Erasmus, Plus, jūs puikiai žinote, kad 15 metais Graikijoje e, buvo e, sustabdytas finansavimas e, jaunimui skirtai programai, bet finansavimas buvo atnaujintas 16 metais. Toliau dėl švietimo garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos, tai jūs žinote, kad svarbu supaprastinti E, jos šios įstaigos e, e, vykdomas programas, nes yra daug biurokratijos ir būtina gerinti taip pat ir strategiją. O taip pat kitas svarbus klausimas, dėl kurio buvo išreikštas taip pat susirūpinimas, yra tas, kad 15 metais ECEA pakeitė šiek tiek reikalavimus dėl atitinkančių išlaidų padengimo principo taikymo 14-20 metams, jos pakeičiant vienkartinę išmoką ir nustatyto dydžio mokėjimais. Todėl čia pateikė prašymą, kad e, tos e, reikalavimus atitinkančios išlaidos būtų finansuojamos kiek kitokių principų. Ir dabar paskutinis punktas dėl Briuselio mokyklų. Jos yra perpildytos. Todėl čia Aš e, pasidžiaugiu, kad Belgijos vyriausybė priėmė sprendimą 19-20 mokslo metais atidaryti penktą Europos mokyklą Briuselėje. Štai tokie yra mano punktai ir e, noriu, kad jie būtų įtraukti į pranešimą ir e, į, į pasiūlymą dėl rezoliucijos ir apie tai turiu, aišku, dabar tartis su jumis, su šešėliniais pranešėjais. Petra. Žodis tau. Äh, Ačiū, Silvija. Ačiū už pranešimą. Biudžeto patvirtinimo procedūros paprastai yra oficialesnės, formalesnės, bet vis tiek turime galimybę iškelti ir vieną kitą esmingesnį, esmingesnį klausimą. Iš tikrųjų, ir e, kūrybinės Europos programoje, ir Europos piliečiams programoje ištekliai buvo apkarpyti, paraiškų skaičius sumažintas. Tai yra faktas. Taip pat Erasmus Plus programoje Ištekliai vis tik buvo padidinti, tai galbūt nėra vien tik mūsų e, dėrybų rezultatas, tai trialogo rezultatas, bet vis tik e, turim konstatuoti, kad nėra pakankamai išteklių, e, ne visas programas gauna finansavimą ir ką turėtume aiškiai konstatuoti, kad e, lėšos, kurios yra skiriamos Erasmus Plus e, programai, neturėtų būti leidžiamas tokiems dalykams, e, kurie netitinka tos programos tikslų. Aš nežinau, gal komisija turėtų į tai pažvelgti. kad neišėtų taip, kad e, tas lėšas nebus skirtas tiems jauniems žmonėms, kuriems reikia. Džiugu, kad yra galimybė priminti, jog yra tie 200 pažadėtų milijonų eurų. Bet iš tiesų 17 metams numatyta papildomai tik 50 milijonų. Ai, vadinasi, tai nepapildomi pinigai. Bet kokiu atveju, jeigu kalbame apie Erasmus tikslą, tai turėtume suprasti, kad e, taip, Erasmus programa negali būti naudojama finansuoti kitoms papildomoms programoms. Kolega Zdrojewski. E, takiej części formalnej. Musimy pamiętać, że my jako parlament. Taip aš norėčiau priminti, kad e, mes tikrai kaip parlamentas esame trečias biudžeto tvirtinimo komponentas po komisijos ir tarybos. Taip esame biudžeto prasme nedidelė institucija. Ir jau nuo pat pradžių mes atsidūrėme pralaimėtojų uh, vaidmenyje, nes Junkerio plane kultūrai nebuvo skirta papildomo dėmesio ir investicijos į kultūrą nebuvo minėtos. Tačiau šiandieną turime ir kuo pasidžiaugti, nes jau pirmą kartą buvo įtrauktas į Junkerio planą kultūrinių iniciatyvų finansavimo programos. čia atsiranda galimybė. Kol kas dar ją mes nepasinaudojame. Kitas dalykas, kurio neturėtume taip pat slėpti. Buvo tokia mintis, kuri pinėsi aplink Erasmus Plus programą. Tai yra papildomo finansavimo galimybė. Tačiau mums pavyko apsaugoti tą Erasmus Plus nuo papildomų programų. Žinome, gavo papildomą finansavimą tik šiai programai, tačiau e, nepaisant to, kad tai nedėlis finansavimas, bet vis tiek papildomi pinigai. Po e, to, kai klausimai bus išnagrinėto biudžeto kontrolės e, komitete, Jau tada turėsime įvertinti situaciją realiai. Turime kalbėti apie kūrybiškos Europos, Erasmus, Europą piliečiams programas ir visuomet prašyti finansavimo naujiems bandomiesiems projektams. Žiūrėsime, kas numatyta bus 17 metams. Atrodo, kad situacija turėtų būti e, geresnė, bet to mums dar nepakanka. Nes mūsų prašoma dalis yra tas minimumas. Ir kol kas net e, sunku kalbėti apie tą sumą, kadangi nuolat yra infliacijos fenomenas. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Daugelis vyriausybių valstybėse narise nenori skirti finansavimo kultūrai. 14-15 metais bent pusė vyriausybių nusprendė, kad e, kultūrai turi būti finansavimas. Dėja, Graikija buvo pats blogiausias pavyzdys, bet nepaisant to, mes galime e, fiksuoti ir situacijos pagerėjimą. Dėkuoju. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, tai padarysiu išvadą aš pati. Žinoma, neketinau teikti kažkokių pakeitimų, bet esu pasirengusi juos priimti iš jūsų, juos priimti. Noriu priminti, kad 15 metais kūrybiškai Europoje dar nebuvo naudojamas naujas finansavimo instrumentas. EFSI temą, žinoma, mes galime sieti su investicijų į kultūrą tema. O taip pat e, prisiminkime, kad e, komisaras Oettingeris e, kalbėjo apie tai, kad EFSI galima finansuoti iš naujo finansinio instrumento. O dėl kitų klausimų, tai akivaizdu, kad susidurime ne tik su Erasmus plus finansavimo problema, bet taip pat ir su kitų programų finansavimu. Nes e, turime kalbėti apie Europos piliečiams, kūrybiškos Europos, kultūros programas ir kelti finansavimo lygį. Bet kol kas akivaizdu, kad to trūksta. Tai yra tokia esminė problema. Taigi stengsiuosi atsižvelgti į jūsų pastebėjimus. Pakeitimams, pakeitimus jūs galite pateikti iki gruodžio 6 dienos, o balsavimas numatytas sausio 24. Toliau, kadangi kolega Zambaski negalėjo ateiti mūsų posėdį, tai mes klausimą nagrinėjimą nukeliame į kitą posėdį. Kągi kitas e, mūsų posėdis gruodžio 5 dieną, 3 valandą. Ačiū visiems už dalyvavimą, gero vakaro.